Good morning, everyone. I invite you to start the working day in our committee. Labas rytas. Norėčiau pradėti posėdį, tikiuosi, kad visi pasirengę ir geros nuotaikos. Jei niekas neprieštarauja, laikysime šiandienos posėdžio darbo tvarkę patvirtintą. Vertimas vyksta 21 kalba posėdžio dokumentai yra prieinami e, elektroniniu pavydalu, o mūsų posėdis yra transliuojamas internete. Taip pat gavote e, koordinatorių rekomendacijas elektroniniu pavydalu, jei niekas neprieštarauja, laikysime jas patvirtintomis. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad mūsų posėdžio posėdžių vykusių kovo 20 ir 21 protokolai taip pat e, paskelbti. Jei niekas jiems neprieštaraus, nepaprieštaraus, jie taip pat bus laikomi patvirtintais. Ir da, pirmasis darbinės darbo tarkės punktas šiandien ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. yra problema su vertimu? Nėra? Nėra vertimo. Į kurią kalbą? Prancūzų. We will try to fix that. I hope uh, technical people. Samaršmed, no, paramo. Turėtų jau būti vertimas. Taigi informacija apie e, trišalės dėrybas dėl žiedinės ekonomikos duomenų rinkinio. Įvyko pirmasis e, atliekų pasiūlymo svarstymas, e, pirmasis keitimasis nuomonėmis su taryba dėl svarbiausių e, politinių klausimų susijusių su šiuo pasiūlymų rinkiniu. Diskusijose parlamentas rėmėsi savo E, kovo 17 poziciją ir koreperų pateiktais pakeitimais kovo 18. -ąją. Jie, jose atsižvelgiama į parlamento pasiūlymus. Parlamento ir tarybos požiūrių skirtumai svarbiausiais klausimais egzistuoja. Visų pirma, dėl atliekų perdirbimo ir savartynų e, savartinams keliamų tikslų bei galimybės taikyti išlygas tiems tikslams požiūr, dėl požiūrio į apskaičiavimo, met, skaičiavimo metodus ir maisto atliekų. Nežiūrinti tai, diskusijos vyks, vyko konstruktyvai ir buvo sutarta numatyti galimybės nukrypti nuo e, tikslų dėl, e, pa, dėl šalutinių atliekų, taip pat dėl e, kitų klausimų, tai numatoma iki, tokia galimybė numatoma iki birželio 26-osios. O kitas susitikimas šiuo klausimu numatytas birželio 26-ąją. Jei niekas neturi jokių e, komentarų ir pasiūlymų, toliau pagal darbo tvarkė yra ponios Guteland pranešimas dėl energijos našumo. Žodis pranešėjai, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Dėkoju tiems, kurie atėjote į posėdį šį rytą. Pristatau Jums savo nuomonę dėl energijos vartojimo efektyvumo. Tai kelias priekin, e, turiuomenį geresnius sprendimus, e, galime išnaudoti energijos naudojimo efektyvumo potencialo, kurdami tvarę visuomenę. E, šis e, teisės aktas galioja nuo 2012, tačiau dėl kai kurių trūkumų mes neišnaudojame viso energijos efektyvumo potencialo, naudojimo efektyvumo potencialo. Ir mums atsiveria galimybė ženkliai m, pa, pasiekti ženklos pažangos ir užtikrinti, kad šis teisės aktas atitiktų mūsų poreikius. Pagal šį pasiūlymą Europa sustiprės ir mes ir toliau būsime lyderė perinant prie e, našiai, efektyviai energiją vartojančios visuomenės turime galimybę sukurti daugybę, negi milijonus naujų darbo vietų atsiras galimybė įmonėms investuoti į naujas technologijas. Galiausiai energijos vartojimas mažėja nuo 2010-ųjų, o Europos BVP auga. Kaip matote, atsiejimas šių dviejų e, veiksnių jau įvyko. Energijos vartojimo efektyvumo priemonės veiksmingai prisėda prie ekonominio augimo. Ir šiame pranešime E, šios priemonės e, turėtų paskatinti darbo vietų kūrimą, jeigu bus reikalingos paskatos ir investicijos, kaip atskleidžia e, skaičiavimai, yra įmanoma labai padidinti darbo vietų skaičių. Tačiau viskas priklausys nuo to, kokio masto užmojų sieksime. Nuo yra galimybė sukurti nuo 400 tūkstančių iki 5 milijonų darbo vietų. Didesni, aukštesni tikslai energijos vartojimo efektyvumo srityje e, užtikrins galimybę išsaugoti šimtus gyvybių, jeigu bus mažesnė aplinkos tarša. Pasirūpinsime taip pat ir tais, kurie kenčia dėl energetinio skurdo. E, akcentuojame kovą su skurdu, e, nes ne, neefektyvus energijos vartojimas reiškia, kad e, tenka daugiau mokėti, dides, mokėti didesnės sąskaitas už energiją. Reikia kovoti su neefektyviais metodais energijos vartuma, vartojimo srityje, užsitikrinti Europos saugumą. E, pagal siūlymus šiame pranešime bus uh, ženkliai sumažintas energijos importas, o nuo 21 iki 30 e, beveik 288 milijardais eurų sumažinsime iškastinio, e, iškastinio e, šaltinio energijos importą. Mes e, dedame pagrindą ateičiai ir pagal komisijos paskaičiavimus 40 procentų yra efekt, veiksmingiausias tikslas ilgos trukmės laikotarpiu. Dar daugiau galima nuveikti nacionaliniu lygmeniu, todėl m, mm, numatomi saistantis nacionaliniai tikslai ir bandoma užpildyti spragas, kurios yra septintajame teisės akto straipsnėje. Norime užtikrinti didesnį prognozuojamumą, tai ypač aktualu investicijų požiūrių. Taip pat numatomos prievolės renovuoti pastatus viešuosius pastatus, apie tai kalbama penktajame straipsnėje, numatoma tokia prievalė visų viešųjų pastatų atžvilgių. Tai svarbu didinant energijos vartojimo efektyvumą. Turime kiek įmanoma labiau išnaudoti šį potencialą. Visoms šioms nuostatoms parlamentas jau pritarė. E, paskutinį kartą tai padarė prieš metus. Taip pat, kaip žinome, yra Paryžiaus susitarimas, pagal kurį ES tenkanti užduočių našta tik didėja. Mes, Europos parlamentas, negalime patvirtinti savo poziciją, paskui jos atsisakyti, svarsydami teisės aktus. Privalome ją pakartoti ir ją atsižvelgti. Norėčiau pasakyti keletą žodžių ir apie išmaniuosius skaitiklius, e, apie kuriuos komisija užsimena savo pasiūlyme. E, tokie skaitikliai e, rekomenduojami, kai juos apsimoka įrengti, kai nėra kitų veiksmingesnių sprendimų. Ypatinga situacija uh, E, susidaro daugiabučiuose pastatuose, kuriuose yra centrinis e, energijos tiekimas. Ir tokiuose pastatuose keisti infrastruktūrą kainuotų labai daug. E, tai netgi galėtų dar padidinti energetinį skurdą. Šeimos neturėtų šalti dėl to, kad Europos mastu tvirtinamos taisyklės yra nelankščios. Tokių skaitiklių įrengimas turėtų mm, išlikti kaip galimybė, tačiau reikėtų pasirūpinti ir kitais pastatų efektyvumo aspektais, kad e, būtų pasirinktas optimaliausias sprendimas. Nuomonėje E, mes rengėme nuomonę šiuo klausimu, o pagrindinis komitetas yra ITRE komitetas parlamente. Manau, kad parengsime tvirtą, solidžią nuomonę. Šiuo klausimu mm, tikiuosi sėkmingai dirbti su kolegomis iš kitų frakcijų, kad tokio tikslo ir pasiektume. Pakeitimus reikia įteikti iki birželio 14-osios. Ačiū. Ačiū, ponia Guteland. Tai tikrai geras pranešimas ir jis tikrai bus naudingas visiems. Pone Belet. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Kaip žinome, Trumpas nusprendė, kad JAF nebedalyvaus Paryžiaus susitarime, tai tikrai apgailėtinas e, kvailas sprendimas. Tačiau mes turime ir toliau eiti pasirinktų kelių ir daugiau investuoti į energijos vartojimą efektyvumą. Manau, kad visi dėl to sutarė. Esame įsitikinę, kad dėmesį reikia sutelkti į sektorius, kuriuose slypi didžiausias potencialas, ypač žinoma į pastatų sektorių. Aš esu šešėlinis pranešėjas dėl apivartinių taršos leidimų sistemos. Manau, kad reikia teikti e, pasiūlymų ir šiuo klausimu ir akcentuoti sektorius, kurių neapriepia ši apivartinių taršos leidimų sistema. Mes tikrai turėtume raginti valstybės eiti tą kryptimį, kur jos išnaudotų visų sektorių potencialą, ne tik pastatų sektorių. Dėl saistančių tikslų Jūs minėjote įtrio e komitetą. Pranešėjas, praneš, e, tame komitete yra ponas Gerek, jūsų frakcijos narys. Jis siūlo išsikelti nuo 30 iki 400 procentų saistantį tikslą ES mastu. Mes raginame apmastyti šį pasiūlymą. Galbūt e, atsiras daugiau šansų užsitikrinti pritarimą šiam tikslui plenarnėje sesijoje. Tarkim, e, tikslai nebūtų saistantis nacionalinių šalių mastų, taip gali būti nuspręsta e, šio pasiūlymo nagrinėjime. Kaip pasieksime vis, visą ES keliamus tikslus? Na, tai būtų įmanoma, susalga, kad komisija ir toliau dėtų pastangas uh, ir plėtotų mechanizmus bei e, instrumentus, kad šie tikslai būtų pasiekti. Turiu visų pirma omeny ekologinio dizaino priemonės, taip pat priemonės taikomas transporto sektoriuje. Tokiu būdu galėtume pasiekti ES mastu, tikslą ES mastu dėl MVI pranešėja kalba apie įmonių energetinį auditą, tai svarbi priemonė, tai padėtų pasiekti esminės pažangos, nes mažos ir vidutinės įmonės e, yra potencialo šaltinis, tačiau valstybės turėtų taikyti mm, reikalingas paskatas. Ar tai turėtų būti privaloma, mes ne, mm, kol kas neturime nuomonės, bet tikrai reikėtų tokias priemonės. Tai, tai reikėtų skatinti ir tuo klausimu dar vis disku, diskusija. Ir galiausiai noriu pakomentuoti pranešėjo siūlymą dėl penktojo straipsnio. E, komisijos pasiūlyme e, apie tai nekalbama, bet mes pritarėme pranešėjos minčiai, kad reikėtų svarstyti ir penktąjį straipsnį ir išnaudoti galimybę išplėtoti E, penktojo straipsnio aprepti ir apriepti ne tik centrinės vyriausybės e, struktūras, bet visas vyriausybinės institucijas. Tai tiek būtų mano frakcijos vardu. Ačiū, Mr. Bellet. Uh, next speaker is Madame. Dėkoju ponui Bellet, dabar ponia Višnievska. Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, Noriu padėkoti už nuomonės projektą, ačiū už vykusias konsultacijas ir šešėlinių e, pranešėjų sustikimus. Žinoma, mes pritarėme tam, ką sakėte. E, visų pirma, dėl 9.1 straipsnio reikia taikyti naujus, naują požiūrį į pastatus bet reikia ir prisitaikyti prie aplinkybių, daryti tai, kas techninių požiūrių yra įmanoma ir tai, kas. E, e, kilo techninių problemų. Dawczyni za wykonaną pracę, za spotkania. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už sustikimus. Noriu pasakyti, kad pritariu e, pranešėjai dėl 9a straipsnio. Manau, kad e, nauj... šildymo, e, dėgiant šildymo sistemas daugiabučiuose pastatuose reikėtų atsižvelgti į techninės, ekonominės galimybės. Taip pat reikalavimai turi būti proporcingi sutaupytai energijai. Toliau energijos vartojimo techninė pusė yra labai įvairi, daug kas priklauso nuo pastato amžiaus ir įvairių kitų veiksnių. Tai taip pat, pavyzdžiui, priklauso nuo to, kur geografinė prasme yra pastatai. Komisijos pateiktas vertinimas yra labai optimistinis. Manau, mes turime padėti vertinti realiau ir galvoti apie kontekstą. Todėl Aš labai susidomėjusi, nekantriai laukiu komisijos reakcijos į pranešėjos pakeitimus dėl penkto straipsnio. O dabar noriu pereiti prie tų sričių, kuriuose nesutinku su pranešėja. Visų pirma, nepritariu 40 procentų tikslui. Pranešėja mano, kad būtų įmanoma nustatyti privalomą tikslą visoje Europos Sąjungoje. Žinoma, tai atitinka ankstesnės parlamento pozicijas. Tai nėra staigmena, tačiau man tai kelia problemų. Aš sutinku, kad energijos vartojimo efektyvumas yra puikus būdas mažinti CO2 išmetimus ir užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą. Vis dėlto manau, kad reikėtų pagalvoti apie įvairius sprendimus, reikia galvoti ir apie politinius ir technologinius sprendimus politinių požiūrių. Mes kalbame apie valstybių narių pozicijas tarybos lygių. Mm, yra patvirtinta pozicija, kurie atitinka sutartis, tačiau komisijos pasiūlymas peržengia tarybos mandatą ir akivaizdu, kad tie pasiūlymai sulauks, susilauks diskusijų taryboje. Ir teikdami tokius pasiūlymus mes iš tikrųjų rengiamės kovai su valstybėmis narėmis, bet nemanau, kad mes tą kovą galime laimėti. Valstybių narių pozicijos yra grindžiamos įvairiais motyvais, pavyzdžiui, technologiniais aspektais. Ir technologijų pažanga turi tam tikras ribas, galima pasiekti tik tam tikrą ribą ir tos ribos įvairiose šalise skiriasi ir tas 40 procentų tikslas reiškia radikalius pokyčius ir tam aš negaliu pritarti. Taip pat nepritariu ir 21 punktui, čia taip pat kalbama apie esminius pokyčius. Mm, septintame straipsnėje yra numatytas tos lankstumo galimybės ir dėl to aš nesuprantu to susirūpinimo, kurį reiškia pranešėja 21 punkte. Taigi man kyla problemų ir dėl e, pranešėjos pozicijos ir komisijos pozicijos dėl energetinio skurdo. Komisija energetinį skurdą skaičiuoja taip, kad susidaro įspūdis, jog atsakomybė yra užkraunama valstybėms narėms ant pečių. Ir apskritai panašu, kad nėra vienos bendros metodikos, pagal kurią būtų skaičiuojamas energetinis skurdas. Reikia galvoti apie energijos taupimą ir galvoti, ar skurdžiai gyvenantys žmonės gali sutaupyti. Ir invest, tam tikros investicijos reiškia, kad kai kurios gyventojų grupės tampa atpirkimo ožiais ir kai kam energijos kainos padidėja. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Javor. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešiai už parengtą dokumento projektą, už puikų bendradarbiavimą rengiant nuomonę. Mes, žalieji, iš esmės pritarėme nuomonės projektui, ypač tam tikrais konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, užmojo lygis. Aš manau, kad 40 e, procentų, dėl 40 procentų tikslo Europos parlamentas jau yra sutaręs, tai nėra jokia naujiena ir tą tikslą reikia čia pakartoti. Bet to manau, kad tas tikslas yra įgyvendinamas. Tai nėra E, kažkokios iliuzijos. Ta tiksla įmanoma praktiškai įgyvendinti ir ne tik techninių požiūrių, bet ir turint galvoje rinkos sąlygas. Ir be to didesnis tikslas skatina labiau taupyti energiją ir dėl to sumažėja sąskaitos už energiją namų ūkiams ir apskritai. Mes taip pat pasisakome už privalomus tikslus. Manome, kad Mūsų tikslas yra ne tik pasiekti bendrą ES tikslą, bet ir sukurti vienodas konkurencinės sąlygas valstybėms narėms. Ir galiausiai manau, kad investicijos į energijos vartojimo efektyvumą gali labai svariai prisidėti prie Europos ekonomikos ir valstybių narių ekonomikos konkurencingumo. Na, yra skirtumų tarp valstybių narių, kai kurios valstybės narės pirmauja e, investuodamos į energiją Kijos vartojimo efektyvumo kitos atsilieka. Galiausiai žemynė gali atsirasti didelis konkurencinis atotrukis ir tai dėl to tai bus ypač žalinga rytų Europos valstybėms. Ir aš dėl to nesuprantu, kodėl yra prieštaraujama privalomiems tikslams. Tai kaip tik pasitarnautų visų interesams, siekiant tikslų ir investuojant į energijos vartojimo efektyvumą. Taip pat pritariu nuostatai septintame straipsnėje, dėl to, kad į reglamentą reikėtų įtraukti ir transporto sektorių. Ir mes prieštaraujame išimtims septintame straipsnėje. 25 procentų riba, kurią siūlo pranešėja, yra absoliutus minimumas. Manau, ir manau, kad tiesiog išimtis reikėtų išbraukti. Be to, pritariu pastaboms dėl energinio skurdo. Manau, kad energinio skurdo srityje valstybės narės galėtų pasinaudoti ES lėšomis, kovodamos su energetiniu skurdu. Būtent taip tam turi būti naudojamos ES lėšos. Reikėtų iš jų subsidijuoti tas socialinės grupės, mažas pajamas gaunančius namūkius, kuriem to tikrai reikia čia, manau, galima būtų pasiremti ES paramą ir bendradarbiavimu, kad tie žmonės nebūtų palikti likimo valiai. Ir dar keletas dalykų, kuriais mes norėtume papildyti pranešimą. Mūsų nuomonė, ES turi ir toliau taikyti dabartinę sistemą ir taikyti kumulacinės priemonės, reikėtų iš naujo apsvarstyti išeities tašką, taip pat reikėtų galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, Paryžiaus sustarimą ir 2050 metų, taip pat e, tikslus mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Svarbiausias, vis dėlto svarbiausias energijos vartojimo efektyvumo elementas yra finansavimas. Reikia galvoti, iš kur bus įmamos lėšos, investuojant į šią sritį ir kaip tos lėšos bus naudojamos. Manau, kad čia reikėtų pasitelkti privačias lėšas, nes e, dažniausiai investicijos energijos vartojimo efektyvumą atsiperka per dviejus, trejus ar penkerius metus. Manau, mes turėtume uh, įtikinti įmonės, tos įmonės yra pasiruošusios ir pritarė šiam tikslui. Turime jas įtikinti investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, nes tai atsiperka. Tiesiog tam reikia, kad būtų nustatytas stabilus ir aiškus reguliavimas ES ir valstybių narių lygių. Mes tai turime užtikrinti. O ES finansavimas turėtų būti skirtas e, marginalizuotoms, pažeidžiamoms grupėms, įskaitant Romų bendruomenės, imigrantus ir taip toliau. Galiausiai, mano nuomonė, reikėtų ieškoti sprendimų e, konkrečioms situacijoms tam tikrose valstybėse narėse, kur galbūt paskatos. E, dėl energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti šiek tiek kitokios dėl tam tikrų būsto sektoriaus tradicijų ir panašiai. Apskritai, manau, reikia ambicingo energijos vartojimo efektyvumo reguliavimo. Nuostatos turi būti privalomos valstybių narių lygių. Svarbiausias dalykas yra finansavimas ir mes turime daryti viską, kad e, paremtume ir apsaugotume e, pažeidžiamas grupės ir namų ūkius. Ačiū. Madam. Labai ačiū. Toliau pane Evi. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau Pier Nikola Peličinį vardu. Jį pavaduoju Taigi pasidalinsiu jo pamastymais, o paskui pridėsiu ir savo asmeninių pastabų apie šį pranešimą dėl e, energetinio veiksmingumo direktyvos peržiūrėjimo. Ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Iš esmės pritariu siūlomiems pakeitimams, ypač dėl 40 procentų tikslo Tikrai tam galima pritarti. Pritariu, kad tai turėtų būti teisiškai saistantis tikslas visoms valstybėms narėms. Mums tai yra esminis dalykas, nes juk kalbam apie tai, kad reikia imtis konkrečių veiksmų. Valstybės narės turi imtis konkrečių priemonių tam, kad galėtų užtikrinti didesnį energijos vartojimo efektyvumą. Taigi reikia daugiau veiksmų iš valstybių narių pusės. Tačiau svarbu, kad visos valstybės narės siektų to paties tikslo. kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, tai čia e, slypi didžiulis potencialas, e, tai e, turėtų naudos ir aplinkai, taigi reikėtų skatinti energijos vartojimo efektyvumą. Mes jau nekartą prašėme, kad būtų imtas intensyvesnių veiksmų šioje srityje. Pritarėme pasiūlymai atsisakyti kai kurių lankščių nuostatų. O ypač atsisakyti išimties transporto sektoriui. Jau šiandien maždaug 30 procentų visos energijos, galtinės energijos yra suvartojama būtent, ener... E, būtent transporto sektorė. Taigi labai svarbu, kad ir transporto sektorius taupytų energiją. Dar šitą norėčiau pridurti. Kitų kolegų pasiūlymai taip pat labai svarbus. Tie pasiūlymai irgi gali padėti spręsti tokias problemas kaip energetinis skurdas, darbo vietų nikimas. Tikrai pritariu tam, ką pasakė kiti kolegos, tik pridursiu dar vieną dalyką. Mano atstovaujamam penkių žvaigždučių judėjimui labai svarbu, kad būtų daugiau investuojama į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaunančius energijos šaltinius. Taip pat reikia nepamiršti ir stabilumo pakto. Čia prisiminsiu, ką pasakė ir kolega Javor. Kalbama apie tokias investicijas, kurios labai greitai atsiperka arba per vidutinės trukmės laikotarpį atsiperka. Taigi e, investicijas būtina skatinti. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti į stabilumo paktą. Baigdama dar kartą dėkoju pranešėjai už e, nuveiktą darbą ir e, dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Pane Badin, paskutinė šešėlinė pranešė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kalbėsiu vietoje ponios Godin ir norėčiau pasidalinti jos pastabomis. Noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Šis nuomonės projektas dėl e, energijos vartojimo efektyvumą e, dar kartą patvirtina dabartinės direktyvos nuostatas, kurioje kalbama apie energinį skurdą. Tai tinkamas kelias, tačiau reiktų priminti, kad energetinis skurdas apspręstas e, griežtų taupimo priemonių, kurias ES primetė žmonėms. E, ES e e, išorės politika šiame kontekste yra sunkiai suprantama ir ji nėra palanki e, energijai, energijos vartojimui. Tai, tai, ne, tai taip pat aktualu investuotojams bei pramonės sektoriui. Šios nu, direktyvos nuostatos yra joms svarbios. Jiems svarbios Taip pat norėčiau akcentuoti šiaurės, e, vienos iš Paryžiaus susitarimo valstybės apsisprendimą nedalyvauti Paryžiaus susitarime, tai dar labiau e, turės dar e, pražutingesnės pasakmes pramonės sektoriui. Energijos vartojimas neturėtų vykti e, mūsų. E, energijos vartotojų ir pramonės sąskaita. Ir būtent šie e, aspektai kelia mums susirūpinimą. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems kolegoms, kurie pagėdauja žodžio. Visų pirma, ponas Lyze. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Jutta Gutelant. Ačiū už parengtą pranešimą. Iš esmės pritariu tam, kas buvo pasakyta. Noriu priminti kai kurios skaičius per pastaruosius metus. Per dieną milijardas euro buvo išleidžiamas iškastinio kūro importui. Vienas milijardas. Jeigu e, šios lėšos būtų panaudotos energijos efektyvumo energijos vartojimo efektyvumo skatinimui, tai ko gero būtų buvę naudingiau. Mes daug kovojame ir su anglės nutekėjimu, vadovaujamės ETA sistema. Aš taip pat remiu atsinaunančių e, energijos šaltinių vartojimą. Bet ne visai teisinga būtų manyti, kad šie šaltiniai yra amžini. Aš neseniai buvau nuvykęs į Šiaurės Reino Vestfalijos federacinę žemę. Ir tam regionui labai svarbi yra vėjo energija. Bet supratau, kad ir tas energijos šaltinis nėra amžinas. Dabar dėl septinto straipsnio Ten kalbama, kad veiksmus reikėtų planuoti į ateitį. Nepakanka orientuotis į 2020 ar 30 metus, reikia žvelgti dar tolimesnę ateitį. Aš manau, kad jau padaryta didžiulė pažanga. Komisijos pasiūlyme yra 30 procentų tikslas. Jeigu šis pasiūlymas būtų įgyvendintas taip, kaip siūlo komisija, tai mes jau viršytumėm Paryžiaus deklaracijos tikslus, nes Paryžiaus sustarme yra 27 procentų tikslas. Dėl 40 e, procentų tikslo vertinu jį skeptiškai. Anksčiau aš irgi šiam tikslui pritariau, bet dabar matau, kad e, krito naftos kainos – Ir mes tarsi praradome e, tris metus. Tikrai praktiškai neįmanoma būtų pasiekti 40 procentų tikslo. Apie tai net neverta kalbėti, nes taryba tam vis tiek nepritars. Ivo Belet kalbėjo apie 35 procentų tikslą. Apie tai kalbėjo ir ponas Gyrek kitiems pono Girek pasiūlymams aš nepritariu, man jie atrodo keisti, bet tas 35 procentų tikslas visai geras. Ir dar vienas dalykas. Dėl energijos veiksmingumo politikos nenorėčiau, kad ji apribuotų ekonomikos augimą. Tai būtų neteisinga. Mes dar turėtumėm pat patikslinti komisijos pasiūlymą, o būtent, kad e, tas energijos vartojimo efektyvumo skatimas neturėtų e, riboti ekonomikos augimo. Kaip buvo deramasi dėl MSR, komitete buvo pažadėta siekti tokio tikslo kaip 35 procentai plus. Uh, Aš manau, kad dabar to tikslo reikėtų atsisakyti. Šis klausimas yra susijęs ne vien tik tai su pramonės komitetu, bet ir su aplinkos komitetu. Ir labai svarbu, kad pranešėja dalyvautų trilogo susitikime, kai bus sprendžiamas tas klausimas. Ponas Eichhout. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai nes kolega Javar jau pasakė praktiškai viską, ką aš norėjau pasakyti. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Mes labai dažnai kritikuojame komisiją, bet bent kartą gal komisiją reikėtų ir pagirti. Aš taip kalbu ne dėl to, kad uh, jau būčiau vyriausybėje. Žinau, kad jūs šokiruoti tai girdėdami, bet manau, kad komisiją reikėtų pagirti. Komisija supranta energijos vartojimo efektyvumo svarbą. Jeigu mes kalbame apie energijos vartojimo efektyvumą, tai mums visų pirma reikia tinkamų teisės aktų. Aš džiaugiuosi, jog Europos komisija kovoja su taryba. Tai yra sveikintina bet tam, kad jūs nuraminčiau, e, pridursiu, kad komisija e, galėtų dar aršiau kovoti. Dabar jį kovoja gana vangiai. Mes e, turėtumėm sustiprinti, sugriežtinti diskusiją su taryba dėl energijos vartojimo efektyvumo. Kokie energijos vartojimo efektyvumo rezultatai užimtumui, oro kokybei, energijos apsirūpinimui energiją. Tai yra didžiulė nauda, ne vien tik tais e, emi, sumažėjusios emisijos. Dėl energijos vartojimo efektyvumo išlošia visi. Jeigu mes nesugebėsime užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo, nesugebėsime pasiekti ir Paryžiaus susitarimo tikslų. Poveikio e, vertinime aiškiai parodyta, jog geriausių rezultatų pasiektumėm užsibrėžę 40 procentų tikslą. Europos parlamentas visą laiką to siekia. Mes turėtumėm padėkoti komisijai už tai, kad jau daro tam tikrą spaudimą tarybai, bet mums reikia dar ambicingesnių tikslų dėl to, kad mes pritarėme komisijos atliktai, atliktam poveikio vertinimui. Taip pat mes e, pritarėme tam, kad reikėtų e, privalomų tikslų valstybėms narėms. Taigi nacionaliniu lygiu taip pat turėtų būti nustatyti teisiškai saistantis tikslai. Na ir galiausiai, aš kadangi jau taip teigiamai vertinu komisiją, tai tikiuosi šio to ir mainais atgal iš komisijos. Manau, kad būtina įtraukti ir transporto sektorių. Čia energija irgi galėtų būti vartojama efektyviau, bet komisija turėtų pasiūlyti ir papildomų priemonių. Norėda, tam, kad iš tikrųjų ir transporto sektorija būtų sumažintos CO2 emisijos. Komisija turi nustatyti ambicingus tikslus taip pat ir transporto sektoriui. Reikia sumažinti e, CO2 emisijas kiekvienam nuvažiuotam kilometrui ir tą būtina padaryti iki 2025 metų. Taigi aš labai teigiamai vertinu komisijos pasiūlymą, bet kai ko, kai ko mainais iš komisijos ir tikiuosi atgal. Tai tikiuosi, kad dabar kolegos jau nusiramino. Ponas e, Florence. Ačiū. Na, tikrai buvo įdomu pasiklausyti viso to, ką jūs darytumėte patekęs į vyriausybę. Aš galiu pasakyti, kad šis pranešimas tikrai uh, labai svarbus. Kaip kad sakė Ivo Belet, reikia imtis aktyvesnių veiksmų, taip pat užtikrinant ir didesnį e, pastatų energetinį efektyvumą. Ar tas mūsų privalomas tikslas būtų 40 procentų ar ne, netaip jau svarbu. Svarbu, kad, pavyzdžiui, mano šalyje, Austrijoje, Niderlanduose ir kitur, uh, Likščiau nėra pasiekiamas toks tikslas kaip pastatų energetinis efektyvumas. Kol kas nepakankamai investuojama šioje srityje. Investicijos sudaro tik 0,5 procento, jos nesiekia net 1 procento. Jeigu mes visi ir, ir sutarėme dėl kažkokio tikslo, tai jokių būtų nereiškia, kad tam pritarė ir gyventojai. Na, aš tikrai ne, nežinau, ar e, pastatų energetinio efektyvumo srityje e, pavyks pasiekti 30-40 procentų privalomą tikslą. Reikia, kad ir piliečiai tam pritartų. Dabar šioje srityje investuojama labai labai mažai. Ir kodėl? Taip yra ne dėl tam tikrų biurokratinių taisyklių, o dėl to, kad žmonės mūsų tikslų nepalaiko. Taigi mums tenka labai svarbus tikslas įtikinti žmonės. Uh, Ačiū, pane Maisner. Dėkoju, pirmininkė. Ko gero visi sutarėme dėl to, kad norint, kad siekiant Paryžiaus sutarimo tikslų labai svarbus vaidmuo tenka ir energijos vartojimo efektyvumas. 20 metams nustatytas 20 procentų tikslas yra per silpnas. Matome, kad dabar JAV ketina pastraukti iš Paryžiaus sutarimo, taigi ES turi būti dar ambicingesnė, reikia dar didesnių tikslų. Jūs sakote, kad galbūt nepavyks pasiekti 40 procento tikslą. Mes turime pagalvoti apie tai, ką galime pasiekti realiai. Mes turime daugiau dėmesio skirti atsinaunantiems energijos šaltiniams, ypač vėjo uh, energijai. Ji gali būti naudojama gaminant plieną. Uh, Mes turime viską labai gerai pasmerti. Taip, mes norime ambicingesnių, aukštesnių tikslų, bet reikia ir tam tikro lankstumo, tam, kad ir pramonė galėtų kvepuoti, galėtų įkvėpti. Taip, pritariu tam, kas buvo pasakyta apie transporto sektorių. Čia irgi reikėtų užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą. Transporto sektorė dar tikrai reikia nemažai padirbėti, tai tiesa. Bet Reikia vertinti bendrą kontekstą. Energijos sek e, e, transporto sektorėje nepakanka suvartoti mažiau energijos. Čia reikia skatinti ir naujų medžiagų, naujo kūro ar naujų technologijų naudojimą. Taigi e, yra tikrai daug sričių transporto sektorėje, kur galime nuveikti daugiau. tą transporto sektorių turime vertinti bendrame kontekste. Taip pat e, pritariu tam, ką pasakė kolega Aikhut, iš tikrųjų e, turime e, įtikinti ir piliečius. Baigdama noriu pasakyti, kad pranešimas iš ties geras, aš pateiksiu dar keletą pakeitimų, bet pranešė tikrai yra puikiai padirbėjusi. Ačiū toliau, pane Dalė. Like to start straight away by thanking the rapporteur as well. Ačiū pirmininkė. Aš irgi visų pirma noriu padėkoti pranešėjai. Tie e, teisiškai saistantis tikslai yra vertinami kontroversiškai. E, bend, bendra e, tyrimų taryba atliko analizę, kurios metu paaiškėjo, kad dar 2014 metais buvo pasiektas 20 procentų tikslas. Mes turime užsibriežti ambicingesnius tikslus 2030 metams. Tai galėtų būti ir 40 procentų. Dabar keletą žodžių apie tai, kad e, reikia pašalinti spragas, atsisakyti kai kurių lankščių taisyklių. Nepamirškime 12 metų energijos vartojimo efektyvumo direktyvos. Toje direktyvoje buvo labai susilpnintas komisijos pasiūlymas, buvo numatyta nemažai lankščių taisyklių arba spragų, išimčių. Labai svarbu, kad iš naujos direktyvos šios išimtis arba šios lankščios taisyklės būtų pašalintos, nes būtent dėl šių išimčių pavyko tik tais pusę tikslų pasiekti. Dabar dėl visuomeninių pastatų e, e, renovacijos. Aš manau, kad e, būtent viešasis sektorius turėtų parodyti pavyzdį, kaip veiksmingai naudoti energiją. Pritariu Envi pranešėjai. Iš tikrųjų, E, reikėtų plėsti 3 procentų tikslą. Nepakanka vien tik tais vyriausybinių pastatų, reikėtų įtraukti visus viešojo sektoriaus pastatus, juos atnaujinti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mūsų komiteto pranešėja dalyvautų tolimesnėse darybose visose trilogose. Ačiū. Dar neturime atsakymo iš šį klausimą. Iš įtrę komiteto dėl 3 plus siūlymo. bet pasistengsime gauti iš jų atsakymą. Dabar ponas Hudson iš komisijos. Galimybę apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Aš pritariu daugybę išsakytų teiginių, bet tam laiko neskirsiu. Pritariu visiems pastebėjimams dėl energijos efektyvumo vartojimo naudos. Tai tikrai aktualu. Pritariu keleto narių, taip pat ir pono Florence komentarams dėl tinkamo įgyvendinimo. Nepakanka vien išsikelti plataus masto tikslus, <clears throat> po to reikia kasdieną dirbti, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Ir bandyti pasirinkti priemonės, kurios ne, nesukeltų nepasitenkinimo. Uh, Aš nekomentuosiu apie tikslų mastą, apie jų pobūdį, saistantis ar nesaistantis, jie turi būti apie septintąjį straipsnį, tą e, svarstys taryba ir parlamentas trišaliuose susitikimuose. Sutinku su ponu Belet dėl to, kad saistantis tikslai valstybių narių mastu mūsų nuomonė nėra reikalingas įrankis šioje srityje. Yra kitų įrankių atsinaujinančių energijos šaltinių požiūrių, pavyzdžiui, pavyzdžiui, e, dėl ekologinio dizaino, dėl automobilių. Galbūt reikėtų stiprinti veiksmus Europos mastu ir visos valstybės narės nori daugiau, toliau nueiti šioje srityje. Todėl mes nesiūlysime patvirtinti saistančių tikslų čia nemanome, kad tai būtina. Dėl energetinio skurdo atsakau poniai Višnevskai. Mes žinoma nesakome, kad energetikos ryties teisės aktai turėtų pakeisti e, valstybių socialinę politiką skirtą e, spręsti energetinio skurdo problemą šią problemą kiekviena valstybė sprendžia individualiai, atsižvelgdama į savo konkrečią situaciją ir Europos politikos priemonės neturėtų jos pakeisti. Mes tiesiog sakome, kad viena iš energetikos politikos priemonių e, pasirūpinti, kad žmonės nešvaistytų pinigų e, sąskaitoms už energiją, e, taip pat ne, ne, nebūtų priversti skirti pinigų, pavyzdžiui, stogų izolacijai, pastatų izolacijai E, energetinio, e, energijos našu, naš, vartojimo našumo politika tokias priemonės numato. E, yra kitų priemonių, pavyzdžiui, dėl energetikos priemonių kainų dereglamentavimo ir, ir tai yra prie, pasiūlymo, pasiūlymų rinkinyje. Sutikame su ponu Javoru dėl finansavimo. Mes daug darome kitose sritise, bandome e, užtikrinti, kad investuotojai kitaip suvoktų riziką. Mes Sutinkame su ponu Javaru, kad daugiau reiktų akcentuoti privataus sektoriaus šaltinius, panaudoti vals, vals, viešo sektoriaus lėšas, kad pritrauktume privatų sektorių. Nesutinku su ponė Eivi, kad energijos e, vartojimo efektyvumas prieštarauja saugumo stabilumo raugimo paktui. Manome, kad yra tinkama, tinkamai viskas subalansuota ir nemanome, kad energijos vartojimo efektyvumas e, turėtų būti kažkaip atsietas nuo stabilumo ir augimo pakto. Pone Eichu, tai tikrai malo, buvo malonu išgirsti jūsų žodžius. Aš norėčiau, kad tai būtų svarbiausia pranešimo, svarbiausias pranešimo tekstas. Dėl transporto jis apima daugiau nei šis pasiūlymas, todėl ragintume Envi komitetą ir parlamentą paremti mūsų pasiūlymus dėl pastatų energinio našumo. Tai tikrai būtų žingsnis priekin. O sunkumų diskusijose iškyla, e, sutikinant paramą tolesniems žingsniams, galbūt galėtumėte tai apsvarstyti. Džiaugiamės pono Lyzę išsakytais paramos žodžiais ilgalaikiam požiūriui Tai buvo rimtas iššūkis taryboje. Mes manome, kad e, perspektyvę po 2030-ųjų būtų labai naudingas dalykas. Tikimės, kad, pare, kad parlamentas parems komisijos poziciją. Dar du techniniai pastebėjimai, kuriuos turi išsakyti. Yra, mes svarstame didžiulį energijos ryties pasiūlymų rinkinį. Todėl komisija ragina abi teisėkuros institucijas e, atsižvelgti į komisijos pasiūlymo aprepti ir nenukrypti nuo jos Todėl mes, todėl mes nepalaikytume 17 pakeitimo penktajam straipsniui e, dėl siūlymo apriepti visus viešo, viešojo sektoriaus paslaugas, ne tik centrinės vyriausybės. Tai nėra tinkamas siūlymas dėl, dėl diskusijų apriepties. Todėl dėl energetinio audito mes manome, kad ne, neverta būtų praeiti nuo jos diskusijos. Dėl aštuntojo straipsnio mes raginome tarybą panašiais atvejais nepradėti teisinių diskusijų, o parengti gairias, kurių pagalba išspręsti šį klausimą. Ir tikimės e, ne, neformaliai, neoficialiai dirbti su parlamentu, rengiant šias gairias, apie kurias kalbama ponios Gutland pranešime. Ačiū ir galiausiai dar kartą žodis pranešėjai, poniai Gutland. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti Jums už Jūsų komentarus. Dėl šio pranešimo aš neatsakysiu visus klausimus. Džiaugiuosi, kad yra sutarimas dėl daugelio dalykų. Noriu pasakyti keletą žodžių apie saistančius tikslus ir uh, užmojų mastą. Nes būtent apie tai daug kalbama pranešime. Manau, ir esu patyrusi, kad e, daugybė interesų grupių atstovų norėtų daugiau aiškumo ir prognozajamumo rinkoje. E, tokia išvada išsinešiau iš daugelio susitikimų su interesų grupių atstovais. Ir e, svarbiausia žinia kurią siunčiame, tai, kad būtų pakankamai investicijų, kad būtų įsisavintos technologijos ir inovacijos rinkoje ir kad užtikrintume prognozojamumą. Geriausia tai padaryti patvirtinant saistančius tikslus, kurių siekti valstybės narės įsipareigotų per energijos vartojimo efektyvumo priemonės. Aš ginčiau šį, šią poziciją dėl užmojų masto. Manau, kad energijos vartojimo efektyvumas yra vienas svarbiausių dalykų ir, kaip komisijos atstovas minėjo, tai yra vienas iš įrankių, kuriais galime pasinaudoti ne tik gyvendi, siekiant Paryžiaus sustarimo tikslų, bet ir užsitikrinant daug daugiau naudos, ne tik prisimant atsakomybę už klimato kaitą. Energijos vartojimo efektyvumas prisidės prie darbo vietų, kūrimo su, didesnio saugumo ir Europos piliečių sveikatos e, gerinimo, darbo vietų klausimų, energijos efektyvumo vartojimo sektoriuje darbo vietų kūrimas vyksta du pusę karto sparčiau nei, tarkim, naftos sektoriuje. Žinome, kad Europai reikia darbo, naujų darbo vietų, kad daugybė europiečių E, desperatiškai ieško darbo, todėl turime dirbti šiuo klausimu. Saugumo aspektas. E, pagal siūlomas priemonės sumažėto energijos importas nuo 2021 iki 2030 iškastinio kuro importo dėka sutaupysime 288 milijardus eurų ir tokiu būdu taip pat prisidėsime prie didesnio mūsų bendrijos saugumo. Galiausiai potencialios naudos sąrašas. E, labiausiai e, aktualiausias pavyzdys kaip e, tas, tai tos priemonės užtikrins didesnę, sveikesnę, sveikesnę aplinką, tai išsaugosime milijonų žmonių gyvybės, jeigu sumažinsime oro taršą. Ir priemonės aptarto šiame pranešime tikrai padės užtikrinti geresnę sveikatą. Noriu, kad parlamentas išliktų nuoseklus ir gerbtų, laikytųsi sprendimų, kurių, kuriuos parlamentas priėmė, pavyzdžiui, prieš metus, laikytųsi 40 procentų užmojo tikslo. Noriu kreiptis į kolegas, kurie svarsto, kaip pasielgs taryba. Juk žinome, kad bus dėrybos. Jei į dėrybas eisime išsikėlę menkus tikslus, tai baigtis, tų dėrybų baigtis bus dar Mm, žemesni rezultatai. Todėl į tarybas turime eiti su plačiais užmojais, kad pasiektume gerų rezultatų trišalios dialogo darybose. Tikrai nenoriu klausytis argumentų, kad mums reikia sumažinti savo užmojus prieš e, prasidant trišalio dialogo daryboms. Ačiū už tokį kvėpinti pasisakymą ir už parengtą pranešimą. toliau, kolegos, pakeitimus reikia, jeigu turite, reikia įteikti iki birželio 14 valan, 11 valandos, o komitete balsuosime e, rugsėjo 7. Cards, yes. Ar esate parengę savo balsavimo korteles? Pirmasis balsavimas, vienas balsavimas dėl įgaliojimų susijusių su trišalių dialogu. Uh, elektroniniu būdu balsavimas prasideda. And the vote is uh, closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū. Uh, the second one is uh, the report of Mr. Toliau pono Javor pranešimas dėl direktyvos, dėl atsakomybės aplinkos apsaugas siekiant išvengti žalos aplinkai, ją ištaisyti ir atlyginti taikymo. Tai savo iniciatyvą parengtas pranešimas. Visų pirma, pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, e, tikriname, kaip balsavome dėl šeštojo pakeitimo. Prašau balsuoti. And the vote is uh, closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau žodinis pakeitimas e, penktajam kompromisui. Ar kas nors norėtų paprieštarauti jam? Ar žinote, kad toks pakeitimas teikiamas? Jei niekas neprieš... Ar niekas nors nori nepaprieštarauti? Jei ne, tuomet balsuojame dėl penktojo kompromiso su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 35 pakeitimas už, prieš. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 35 pakeitimo. <clears throat> Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 39 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikrinkime. Turiu pasakyti, kad neaišku, kaip socialistai balsuoja, bet būtent toks rezultatas man atrodė. Balsuoti baigiame. Atmesta. Bet tiek pat narių balsavo ir už, ir prieš. 37 už, prieš, susilaikė atmestas. 38 už, prieš, susilaikė pritarta. 40 už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė pritarta. 43 už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 52 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Dėl 52. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta, man atrodo. 53 už, prieš susilaikė pritarta, 54 už, prieš susilaikė pritarta, 55 už, prieš susilaikę atmesta. 56 už prieš susilaikę pritartas. 57 už prieš susilaikę pritarta. 58 už prieš susilaikę patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Balsavimas baigtas. Ačiū. So, dear colleagues, we would continue our meeting. Please, those who are not. Kolegos, tęsime posėdį. Jeigu jūsų kitas darbo tvarkės punktas nedomina, prašau išeiti, o visų kitų prašau susėsti. Kitas darbo tvarkės punktas yra teisėtos teisinės priemonės skirtos e, apsaugoti informatorius, e, kurie praneša ar atskleidžia informaciją apie pavojų viešiesiems interesams. E, pranešėjas yra ponas Flanagan, žodis pirmiausia jam. Uh, Ačiū. E, na, labai malonu buvo renkti šį pranešimą. Visi, su kuriais kalbėjausi apie informatorius, man sako, kad tai yra drąsų žmonės ir reikia kažko imtis jų labui, reikia jiems padėti. Turbūt e, galėtume tikėtis, kad neturėtų kilti problemų padedančiam žmonėms, tačiau daugelis žmonių sako, kad informatoriai yra drąsus, bet aš manau, kad mes turėtume kurti tokias sąlygas, kur informatoriams nereikėtų būti drąsiems. Jie tiesiog atlikdami savo darbą, pamatę kažką negero, galėtų tiesiog apie tai pranešti. O informatoriai dabar yra drąsūs todėl, kad mes jų neginame. Jeigu mes juos gintume, tos drąsos ir nereikėtų. Norėčiau dabar paminėti devynis dalykus. Visų pirma, manau, kad e, informatorių tinkamos apsaugos toka daro neigiamą poveikį ES politikai aplinkosaugos, visuomenės veikatos ir maisto saugos rytyje. Antra, aš esu įstikinęs, kad informatoriai gali atlikti svarbų vaidmenį mažinant e, aplink, grėsmės. E, aplinkai, visuomenės veikatai. Aš manau, kad tinkama informatorių apsauga didintų maisto saugos lygį, aplinkos saugos lygį ir taip toliau. Trečia, aš manau, kad informatorių apsauga šioje srityje turėtų prisidėti prie pasitikėjimo mokslinėmis žiniomis atkūrimo. Ketvirta, aš apgailestauju, kad Vos kelios valstybės narės yra numačiusios e, informatorių apsaugą. Aš manau, kad reikia informatorių apsaugos ES lygių, kad visiems būtų užtikrinta vienoda apsauga. Penkta, aš manau, kad reikia įgyvendinti informatorių apsaugos direktyvą arba kitą teisės aktą. Šešta, manau, kad aplinkos saugos aspektai, kurie susiję ir su sveikatos bei maisto saugos klausimais, turi taip pat būti įtraukti į informatorių apsaugos teisės aktus. E, septinta, aš manau, kad e, informatorių apsauga turi būti išsami, taip pat e, turi būti greitai reaguojama siekiant apsaugoti informatorius nuo um, keršto. Aštunta, aš manau, kad informatorių apibrieštis neturi būti siaura, neturi, neturi būti apsiribojama tik keliomis rytimis, nes žinome, kas bus ateityje. Nereikėtų kurti kažkokių uh, E, stalčiukų, į kuriuos sudėliotume žmonės. Ir taip pat manau, kad e, inf informatoriai visose sektoriuose turi būti vienodai apsaugoma. Devinta, manau, kad reikėtų numatyti aiškę atsakomybę. E, kai informatoriai atskleidžia informaciją, taip pat turi būti numatytos nuostados dėl informacijos, tokios informacijos tvarkymo. Manau, kad viską apibendrinti galėčiau keliais žodžiais tai yra akivaizdu. Akivaizdu, kad tokios apsaugos reikia, tiesiog kyla klausimas, ar yra valios tą apsaugą užtikrinti. Jeigu tai užtikrinsime, manau, visiems bus geriau. Ačiū. Ačiū dabar e, šešėliniai pranešėjai. Visų pirma, EPP frakcijos vardu ponas Turkanu. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, Šis pranešimas apie informatorių apsaugą, tai yra informatorių, kurie veikia viešojo intereso labui, atskleisdami konfidencialią informaciją. Šiam pranešimui pritarė jūrė komitetas praėjusiu metu rugsėjį. E, šiemet mes turime pranešėją, ponė Rozie. Informatorių apsauga turi būti ir yra mūsų prioritetas, kadangi čia kalbame apie įvairių interesų sritį. Visų pirma, reikėtų užtikrinti žodžio laisvę ir demokratinį pluralizmą. Ir tiek viešame tiek privačiame sektoriuje informatoriai atlieka svarbų vaidmenį kovojant su korupcija ir siekiant apsaugoti viešuosius interesus. Mes bandome rasti pusiausvyrą tarp informatorių apsaugos ir konfidencialios informacijos apsaugos privačiame sektoriuje. Informatoriai atlieka labai svarbų vaidmenį mažindami grėsmę visuomenės sveikatai. Taip pat jie atlieka svarbią funkciją užtikrinant e, sveikatą aplinkosauga ir maisto sauga. Manau, kad tinkama informatorių apsauga užtikrintų geresnę maisto saugą ir aplinkos apsaugą. Aš esu pasirengęs dabar dirbti su visais, kurie rengia šį pranešimą. Ačiū ponui Turkanu, dabar e, SND frakcijos vardu, ponia Čilders. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai iš Airijos, Liukming Flanagan, kuris rengia šį, šią nuomonę. Na, mes esame kilę iš šalies, kur informatorių, e, informatorių iniciatyva nuolat buvo užgneužiama ir mes tikrai galime daug papasakoti apie tai, kokios žalos tai padarė pasitikėjimui mūsų institucijomis. Taigi priešiškumas E, informatoriams e, iš tikrųjų nulėmė vieną brangiausiai kainavusių bankų krizių pasaulyje. Taip vėliau daug kas nukentėjo dėl įvestų taupimo priemonių ir vėliau vyko ekonominė krizė, dėl kurios padaugėjo ir savižudybių. Mm, ir visa tai e, iš tikrųjų Dar kai kilo e, arklėno skandaras, vienas airių žurnalistas buvo įkalintas dėl to, kad atsisakė atskleisti šavo, savo šaltinius, kurie pranešė apie didelius pažeidimus jautino sektorėje. 2014 metais mes priemėme teisės aktus, mes pasimokėme iš klaidų, bet supratome, kad vien įstatymo nepakaks, kad apsaugotume informatorių teisės, mm, ypač E, kovojant su įsišaknyjusią institucinę kultūrą. Taigi kelios valstybės narės priemė teisės aktus, įvairius teisės aktus, numatė tam tikrą apsaugą, tačiau tai reiškia, kad mm, vyroja didelis susiskaidimas ir yra daugybė skirtumų. E, kai kalbame apie aplinkos apsaugą, visuomenės sveikatą ir e, maisto saugą, E, reikia galvoti apie informatorių apsaugą, jeigu jie patikė įrodymų apie pažeidimus. Ir mes e, norėtume iškelti reikalavimą pranešime, nuomonėje. E, komisija turėtų pasiūlyti horizontalę direktyvą šiai problemai spręsti. Mes taip pat prisimename, kaip buvo dėl, su LuxLix. Informatoriai buvo apkaltinti informacijos apsaugos įstatymų pažeidimų ir tai įvyko šalyje, ES valstybėje narėje, kai e, Jean-Claude Juncker e, tapo Europos komisijos pirmininku, audito firma PricewaterhouseCoopers gavo milijonus e, eurų už savo paslaugos Europoje. Ir mm, tuo metu, kai ta byla mm, buvo nagrinėjama Luksemburgo teismuose, aš atmečiau siūlomas priemonės, kadangi mm, E, nebuvo numatyta pakankama apsauga. Ta apsauga numatyta informatoriams buvo nepakankama. Ir aš norėčiau e, padėkoti kolegoms parlamente, kurie kovojo, kad ta apsauga būtų pagerinta. Aš taip pat dėkoju ir kolegai Sergio Koferati. E, tačiau manau, kad mes komisijai leidome išsisukti ir e, nusintėme labai blogą signalą galimiems informatoriams ES ir kitur. Mes patvirtinome tekstą, kuri, kuriame nėra horizontalių priemonių, kurios apsaugotų informatorių teisės. Ir kad bandyt siek įveiktume šiuos trūkumus. Dabartinėje teisinėje sąrangoje mes turėtume daryti spaudimą komisijai, kad ji pateiktų direktyvą, kurioje būtų pateikta plati informatorių apibrieštis taikoma įvairiems sektoriams, kad būtų numatyti tinkami saugikliai ir teisinis aiškumas. Reikia numatyti ES e, lygio e, teisinį režimą. Kitos, toks režimas buvo numatytas kitose sritise. Kodėl komisija nepriėmė jo dėl informatorių? Ir kodėl yra išimčių didelėms bendrovėms. Aš manau, kad reikia padaryti galą tai asimetrijai, e, dėl kurios nukenčia mūsų visuomenės sveikata ir aplinkos apsauga. Ir aš dabar mm, ketinu dirbti su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, kad pasiektume savo tikslą. Nematau šešėlinių pranešėjų šiek ir kitų frakcijų ir niekas jų nepakeičia, tada suteiksiu žodį savo, nes esu šešėlinis pranešėjas žaliųjų vardu. Mes kalbame apie informatorių apsaugą ir čia reikia turėti galvoje vieną labai svarbų dalyką. Tai nėra kaž, kažkoks gražus poelgis ar kažkokia mūsų etinė pareiga. Iš tikrųjų mes kalbame apie viešųjų interesų apsaugą. Reikia apsaugoti informatorius, kadangi jie veikia visuomenės labui ir stengiasi apsaugoti mus, visuomenę. Be to, manau, turime įrodyti, kad informatoriai, kurie smarkiai rizikuoja, pradėję kalbėti viešai apie pažeidimus ir apie korupciją, Mes turime parodyti informatoriams, kad jie gali pasikliauti mumis. Mes būsime jų pusėje, o ne pusėje tų, kurie daro pažeidimus. Ir čia turėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Flanagan, už puikų pranešimą. Jis yra pagrindas, puikus pagrindas tolesniam darbui. Ir norėčiau dabar atkreipti dėmesį į keletą dalykų pranešime, su kuriais visiškai sutinku. Akivaizdu, kad nėra numatyta pakankama apsauga informatoriams ES. Dar didesnė problema ta, kad įvairiose valstybėse narėse informatoriams numatyta apsauga labai smarkiai skiriasi. O tie atvejai, apie kuriuos dažnai praneša informatoriai, iš tikrųjų yra tarp valstybinio pobūdžio ir tokiais atvejais informatoriai net nežino, kurie nacionaliniai teisės aktai bus taikomi. Be to, reikėtų pranešimą papildyti tam tikrais dalykais, aš pasiūlysiu keletą pakeitimų, Mes turime akcentuoti e, aplinkosaugos ir maisto saugos grėsmių tarp valstybinį pobūdį. Būtent čia reikia ES reguliavimo, nes dažnai grėsmės aplinkai neapsiriboja viena valstybė narė ir tai reiškia, kad ir informatorių veiksmai veikia daugiau nei viena valstybė narė ir čia reikia e, stabilių ir nuspėjamų teisės aktų ES lygių. Taip pat svarbu paminėti, kad dabartinės apsaugos nuostatos valstybėse narėse arba kai kuriuose ES teisės aktuose yra ribotos apriepties. Jos apriepia tik kai kuriuos sektorius ir atvejus ir dėl jų lieka daug spragų ir teisinio neiškumo. Mano nuomonė, svarbu paminėti, kad stipresnė informatorių apsauga E, užtikrina, kad grėsmės bus nustatytos laiku ir bus sumažinta e, žala aplinkai. Taigi bus ne tik atskleisti pažeidimai, bet bus ir užkirstas kelias tam tikriems pažeidimams ir žalai, jeigu informatoriai bus skatinami laiku patei, at, pat, atskleisti informaciją viešai. Ir dar vienas dalykas, kurį minėjo ir ponė Childers. Labai svarbu turėti horizontalę direktyvą. Informatorių mm, dėl informatorių apsaugos jau biudžeto kontrolės komitetas buvo parengęs pranešimą, dabar pranešimą rengia jūri komitetas, bet manau, kad sektoriniai teisės aktai, galiojantis atskiruose sektoriuose, vėl sukurs labai fragmentuotą uh, teisinę aplinką tose srityse, kuriuose dirba informatoriai. Taip dabar yra valstybėse narėse. Todėl mums reikia horizontalios direktyvos, kuriuose, kurioje būtų numatyti tvirti minimalus informatorių apsaugos standartai, galiojantis ir privačiame, ir viešajame sektoriuje. Ir manau, kad mes ir toliau dirbsime su pranešėjai ir tikiuosi, kad Envi komitetas galės E, prisidėti prie šios diskusijos, pateikdamas savo nuomonę e, dėl aplinkos apsaugos aspektų, kurie susijęs su informatoriais. Na, o dabar vėl grįžtų prie pirmininkavimo ir suteiksiu žodį NF frakcijos e, šešėliniai pranešėjai, poniai Nolano. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjai už e, dokumento pristatymą. Aš pritariu jūsų nuomonės projektui. Informatoriai dažn... yra nekartą atskleidę aplinkosauginių ir fitosanitarinių skandalų, taip pat e, problemų iškilu... iškilusių su sunkiaisiais metalais bei kitose sritise ir dažnai susidurėma, čia iškyla privačių interesų bėgiškumas. Būtent todėl e, manau, kad e, tokie drąsūs veiksmai siekiant e, naudos visiems turėtų būti ginami. Pagal galiojančią direktyvą numatoma galimybė apsaugoti informatorius. Tačiau šios direktyvos nustatų nepakanka, kad būtų užtikrintas visapusiškas jų saugumas, todėl pritariu siūlymui sukurti teisinę priemonę, kuri būtų labiau pritaikyta ir užtikrintų didesnę apsaugą. Žinoma, teiksiu pakeitimų jūsų nuomonės projektui. Viena vertus, man atrodo, reikia labiau akcentuoti uh, E, informatorių anonimiškumo apsaugą, nes taip e, būtų išvengta galimo jų persekiojimo. Kita vertus, reikėtų e, kiek įmanoma užtikrinti tokių, info, tokių pranešimų nagrinėjimo konfidencialumą. Reikėtų nepamiršti e, tų informatorių apsaugos, kurie dirba ES agentūrose. Pavyzdžiui, nekarta e, buvo informuota apie interesų konfliktą EFSA agentūroje. Todėl, ir taip pat man atrodo, kad e, direktyva neturėtų būti taikoma konfidencialios informacijos teikimui susijusiam su valstybių narių interesais nereikėtų skatinti piliečių atskleisti tokio pobūdžio informacijos, nes tai netitiktų visuotinių interesų. And... Labai ačiū, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Sulan, kuris atstovauja Europos komisiją. Prašom. Labai ačiū. Norėčiau Jūs informuoti, kokia yra dabartinė padėtis. Kaip žinia, Mes labai atidžiai sekame šią diskusiją. E, e, jūsų iškilti klausimai atitinka ir mūsų 17 metų darbo programą. E, komisija pasisako už tai, kad reikėtų papildomų veiksmų ES lygmenių. Jie galėtų būti taikomi tam tikrose sektorėse. Tai galėtų, aišku, būti ir horizontalūs veiksmai, tam, kad būtų apsaugoti informatoriai, bet kad nebūtų pažeistas subsidarumo principas. Mes pradėjome konsultacijas su visuomenė. Jos prasidėjo e, kovo mėnesį, baigėsi gegužės pabaigoje. Susilaukėme daug atsiliepimų. Dabar Mes analizuojame duomenis susijusias su informatorių apsaugos taisyklės, taisyklėmis, na ir viso to pagrindu mes norime priimti informaciją pagristą sprendimą dėl to, kokių teisėkros priemonių reikėtų ES lygmenio. Mes tikimės, kad 2017 m. Liepos mėnesį jau turėsime viešųjų konsultacijų ir tyrimų rezultatus, ir tuomet galėsime priimti sprendimą apie tai, e, kokiu alternatyvu turime. Ačiū. Dėkoju. O dabar vėl suteikiu žodį e, pranešėjai Flanagan, kuris apibendrins diskusiją. Labai ačiū visiems už pastabas. Aš nekažin kiek kontaktų turiu su informuotojais, informatoriais kai kas kyla klausimą, kelia klausimą, ar tie informatoriai visą laiką turėjo psichologinių problemų, ar jos atsirado vėliau. Bet vienas dalykas yra aiškus, informatoriai yra tiesiog psichologiškai išnaudojami ir tokią praktiką reikia sustabdyti. Uh, Jeigu Airijoje kažkas nusprendžia tapti informatoriumi, tai jam gali kilti grėsmė ir toks žmogus gali būti ir nužudytas. E, tokiam informatoriui sakoma, e, nebūk kvailas, tiliek, nes gali sugriauti savo gyvenimą. Informatoriai buvo neteisingai apkaltinti ir e, pedofiliją, jie nebegalėjo daugiau dirbti Aš turiu 11 metų dukrą. Ja buvau atsivedęs į e, e, komitetą Airijos parlamente, kur buvo kalbama apie informatorius. Ir mano 11-metė dukra viską štai kaip suprato. Kodėl e, tas informatorius nebedirba bankų sektorija? Jis nebegali dirbti, nes jis pateko tikrai didelę bėdą. Ir štai mano vienuolikmetė dukra jau tą pajėgą suprasti, tai mes to labiau tai turime suprasti. Taigi mes turime kažką daryti. Dabar kalbame apie um, informatorius sveikatos sektorija, bet turime nepamiršti ir kitų sektorių, nes dabartinė padėtis turi tikrai labai neigiamą poveikį visiems informatoriams, kurie srityje jie bedirbtų, ar tai būtų e, sveikatos priežiūros sritis, ar žemės ūkis, ar, ar dar kažkokia sritis. Dabar informatoriai patiria tikrai didžiulį neigiamą poveikį jų sveikatai. Labai ačiū. Pakeitimus dar galime teikti iki birželio 16 dienos 11 valandos. E, e, komitetuose balsavimas bus Liepos 11, jūri komitete rugsėjo 28. Tikimasi balsuoti plenarinę sesiją per antrą e, spalio mėnesio plenarinę sesiją. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Pasikeitimas nuomonėmis apie paukščių direktyvą ar buveinių direktyvą. Na ir siūloma štai kokia procedūra. Visų pirma pasisakys e, ponas Rosa iš generalinio aplinkos direktorato, o paskui tie Europos parlamento nariai, kurie yra pateikę klausimų. Jeigu klausimų autoriai sėdi salėje ir norėtų sudalyvauti diskusijoje, tai jie galės tą ir padaryti. Visų pirma, žodis Europos komisijos atstovai. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti veiksmų planą gamtai žmonėms ir ekonomikai. Atsinešiau prezentaciją. Aš labai trumpai norėčiau pristatyti tą planą, jis jau buvo paskelbtas viešai. Ir aš savo prezentacijos metu e, kelsiu vairūs klausimus, kuriuos man jau yra pateikę Europos parlamento nariai. Visų pirma, kokie yra aplink, veiksmų plano tikslai. Mes e, peržiūrėjome e, su šias rytime susijusias direktyvas, pasižiūrėjome, ar jos atitinka tikslus, ar jos padeda išsaugoti ekosistemas, ar tinkamos paslaugos teikiamos žmonėms, ekonomikai. Taip pat mums svarbu, kad 2020 metais būtų pasiekti bio įvairovės tikslai. Taip pat e, šio, šios direktyvos turi būti suderintos su socioekonomikos tikslais. Dabar dėl veiksmų plano. Jį sudaro keturios pagrindinės sritis. Ir šios sritis atitinka pagrindinius iššūkius, kurie buvo nustatyti peržiūrint su gamtos apsauga susijusias direktyvas. Visų pirma, reikia užtikrinti geresnį šių direktyvų dėrėjimą su socioekonominiais tikslais. Kitas svarbis rytis tai yra skatinti politinės atsakomybės prisijėmimą ir užtikrinti geresnę atitikti. Trečioji sritis tai e, investicijų į Natūra 2000 tinklus skatinimas ir už e, sinergijos efekto su kitais ES finansavimo instrumentais siekimas ir gerinimas. Na ir paskutinės rytis tai yra e, geresnis bendravimas su piliečiais. Iš viso siūlome 15 veiksmų, kai kurie veiksmai padalinti į smulkesnius veiksmelius. Mes e, pateikėme ir darbinį dokumentą, kur smulkiau tuos veiksmus aiškiname. Tie veiksmai yra numatyti 2017-2019 metų periodui. Na ir aišku, jeigu mes pateikėme tokį veiksmų planą, tai jokių būdų mes neužbėgame už akių e, e, busimiems pokyčiams e, BŽUP srityje arba naujai finansiniai perspektyvai. Uh, Mes taip pat norime įtraukti ir kitas susijusias pusės, tai yra ir regionų komitetas, ir Europos investicijų bankas, ir e, kitos susijusios pusės. Neskaitysiu visų veiksmų. Paaiškinsiu skaidrės. Mes um, išklau, iškeltus klausimus e, sugrupavome pagal veiksmus. E, pavyzdžiui, buvo klausimų susijusių su rušių apsauga, buvo teirautas, ką reiškia, e, kaip patikslinti lankstumą pagal gamtos apsaugos direktyvas, tai buvo pono Lins klausimas. Taip pat buvo klausimų, kurie siejasi ir su ekonominė veikla, dėl to teiravosi. Uh, keli nariai, tarp jų ir e, ponas Dorfman, e, Gerbrandi ir taip toliau. Taip pat e, buvo teirautasi kokiams priemonėms komisija ketina teikti prioritetą. Pradėsiu nuo gairių. Peržiūrėję direktyvas mes padarėme štai kokią išvadą. Direktyvos išliks tokios, kaip yra. Mes nekeisime direktyvų tekstų arba priedų. Nusprendėme parengti gairių dokumentus, bendradarbiaudami su valstybėms narėmis ir susijusiomis pusėmis. Tose gairėse reikėtų kalbėti ir apie lankstumo mechanizmus, kurios, kurie jau dabar egzistuoja Čia paminėčiau ir, pavyzdžiui, 12-16 straipsnį direktyvoje dėl rūšių apsaugos. Negaliu dabar konkrečiai kalbėti apie gairias, nauja jų versija pasirodys 18 metais. Mes remiamės dabar egzistuojančiamis gairiamis ir atsižvelgiame į tuos klausimus, kurie buvo iškelti tikrinant direktyvas. Visų pirma, leidžiančios nukrypti e, nuostatos pagal 16 straipsnį. Gairėse mes paaiškinsime, kokiu galimybė egzistuoja e, taikyti lankstesnės taisyklės pagal dabartinį teisinį pagrindą. Tokias gairias mes turėtumėm aptarti ir su valstybių narių institucijomis, tam, kad geriau suprastumėm, kokie, e, kokie teisės aktai jau dabar egzistuoja. Ir taip pat norėčiau paminėti uh, dar vieną e, dalyką. Paukščių ir buveinių direktyva. Čia paminėta iš viso daugiau kaip 1500 rūšių. Dėl nedaugelio rūšių kyla problemų ir dažniausiai jos kyla dėl žmonių veiklos. Šios rūšis e, labai griežtai saugomos, tačiau direktyvos yra numatyta tam tikrų išimčių tam, kad būtų galima atsižvelgti ir į kitus poreikius. Tai ir šį aspektą ketiname patikslinti gairėse. Norint geriau apsaugoti rušis, taip pat reikėtų pasinaudoti direktyvose numatytose lankstumo mechanizmais. Dabar dėl taikomų priemonių. Pačios valstybės narės turėtų nuspręsti, kokios apsaugos priemonės geriausiai tiktų. Valstybės narės pačios gali nuspręsti, ar tas priemonės trauks į specialius planus ar ne. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, kokios tai bus priemonės, ar sutartinės priemonės, ar įtvirtintos teisės aktuose, ar dar kažkokios kitokios komisija e, tokio sprendimo pati nepriims. Buvo klausimų susijusių su pirmu B veiksmu dėl to, kaip ekosistemas reikėtų integruoti priimant sprendimus į sprendimų prieimimo procesą. Europos komisija norėtų paraginti valstybės narės mobilizuoti veiksmus sudarant ekosistemų paslaugų žemėlapius. Mes jau esame e, sukaupę gerų pavyzdžių, turime patirties ir tikrai norėtumėm, kad e, e, apie tokius gerus pavyzdžius žinotų visos valstybės narės. Mes čia esame numatę ir finansavimą dėl tam tikrų veiksmų šioje srityje koordinavimo, tam, kad valstybės narės geriau keistusi patirtime. Na ir tai tikrai turėtų e, padėti geriau integruoti ekosistemų paslaugas į sprendimų prieimimo procedūras. Jau dabar tai vyksta. Europos komisija e, suorganizavo nemažai renginių susijusioms pusėms Tikrai mes norėtumėm e, išmokti, sužinoti, kokios geriausios patirties šioje srityje turi valstybės narės. Tokia geroji patirtis mums labai e, padėtų rengiant gairias. Toliau antras veiksmas dėl paramos mechanizmų valstybėms narėms. Ponas Lins dėl to teiravosi. Visų pirma, pasakysiu, jog mes pripažįstame, jog rengiant tokias gairias Gali prireikti ir daugiau paramos kompetitingoms institucijoms tam, kad e, jos geriau taikytų leidimų išdavimo procedūras. Jau dabar egzistuoja jaspers taisyklės, taip pat yra įvairios taisyklės dėl rūšių, apsaugos, dėl geriausios patirties panaudojimo, susijusių pusių įtraukimo. Mes parengėme atitinkamą faktų lentelę dėl paramos šioje srityje mechanizmų. Tai yra kolegų savitarpio pagalbos mechanizmai, ir jie tikrai yra labai naudingi, keičiantis geriausią turimą praktiką, taip pat užtikrinant informacijos mainus tarp vietos ir regiono institucijų. Einu prie kitos skaidrės. B. Prioritetas. Atitikties užtikrinimas ir įgyvendinimas. Čia norėčiau paminėti jūras išsaugoma priemonės jūrų e, srityje. Kolegė Garsija dėl to teiravosi. Tai yra nemažai priemonių, kurios uh, užtikrintų geresnę apsaugą vietos lygmenių taip pat ir jūrose. Čia paminėčiau štai kokias priemonės reikėtų užtikrinti, jog e, rengiant priemonę susijusią su Natura 2000 būtų atsižvelgta ir žuvininkystės politika bei žaup. Taip pat reikėtų nepamiršti ir direktyvos dėl jūroms skirtos strategijos. Taip pat reikėtų vadovautis e, e, regioniniu požiūriu pagal žuvininkystės politiką. Taip pat to nepamiršti rengiant ir metinių žuvininkistės planų. Taip pat svarbu įtraukti ir e, regioninės žuvininkistės organizacijas, rengiant priemonės, kurios padėtų geriau gyventinti direktyvas. Toliau priemonės 8, 9, 10, 11 priemonė ir dėl kofinansavimo planų. Čia galime priepti ir aplinkaus saugos veiksmus. E, keit, numatytas keitimasis pažangę praktiką e, kaip, o šeštas ir tryliktas veiksmai prisideda prie jūrų aplinkos, dvišalių susitikimų, tik, susitikimai e, su valstybių ir interesų grupė atstovais taip pat gali svarstyti padėti jūrose dėl, metod, dėl metodų plėtotės e, skirtų įvertinti jūrų aplinką mm, rengiamės bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, tai, e, tai apriektų Natūra 2000 jūrų komponentą. Šeštas, e, šešta priemonė, pane Garcija, uždavė klausimą, kaip užtikrinti e, tarp valstybinę atitikti. Yra keletas veiksmų planų, kurie gali padėti to pasiekti. Šeštas veiksmas numato galimybę bendradarbiauti biografinių regionų lygmenių valstybėms spręsti e, tarp valstybinės atitikties klausimą. Noriu priminti apie tai, kad atsakomybė už atitikti patikėta valstybėms narėms, taip pat ir už tarp valstybinį komponentą. Ir mes tai ir skatiname. Pereinu prie septintojo veiksmo planų. Tai didžiųjų, mes, didžiųjų mesėdžių e, sugyvenimo klausimas, taip pat e, rūšių konfliktų klausimas, e, tai susijęs su e, paukščių ir gyvūnų koordinavimo grupių klausimu. Visų pirma, didėjai mesėdžiai. ši grupė, tai vil, iš jų vilkai ir, ir, miš, ir meškos yra ginami pagal, e, pagal galiuojančią direktyvą ir mes tiesiog e, už, turime užtikrinti jų apsaugą e, nacionaliniuose planuose. Turime atkurti tas bendruomenės, bet ir užtikrinti jų, kad, kad tie didėjai miestiečiai sugyventų su vietos bendruomenėmis, nes jie yra ekosistemų dalis, jie vaidina ir ekologinį vaidmenį. Problema yra ta, iškilo ten, kur uh, jie buvo išnykę dešimtmečiais, amžiais ir žmonės nebežino, kaip su jais elgtis ir kaip su jais sugyventi. Ypač tai aktualu vilkų atveju. Vilkai sugrįžo jų skaičius auga, ypač teritorijose, iš kur jie buvo išnykę ilgą laiką. Laikantis bendrojo integracijos principo, mes komisija palaikome visas priemonės, kurios E, mažina arba iš vis e, išsprendžia konfliktą tarp didžiųjų plėšrūnų, plėšrų, plėšrų žinduolių ir vietos bendruomenių. Yra planų skirtų tokiems klausimams ir vietos programų skirtų paskatinti e, sambuvi ir e, švelninti galimą žalą. E, Tai priemonės skirtos plėšriesiams žanduoliams per nacionalinius fondus, yra prevencinių priemonių, tai e, šunų š, apsauga per šunis, tvoros, kitos priemonės apima techninę paramą, informavimo kampanijas, greito reagavimo komandas, jeigu, pavyzdžiui, probleminė meška atsiranda ir kaip spręsti pavojing, kaip, kaip elgtis situacijose, kurios grėsia pavojingų elgesių. Yra numatyta galimybė ir nukrypti. Taip pat reikia siekiame apsaugoti rūšis, e, remdamėsi taisyklėmis galiojančiamis valstybėse narėse. Yra Europoje daug e, sėkmingo sambuvio pavyzdžių, Yra netgi sukurta ES platforma skirta e, plėširųjų žinduolių ir žmonių sambuvio klausimams. Pereinu prie Europos paukščių rūšių koordinavimo darbo grupės darbo. E, egzistuoja konkretus projektas skirtas tai sričiai, Eurosap projektas. E, ir darbo grupėje turėtų e, būti nuo 5 iki 7 narių komisijos Berno konvencijos e, rūšių direktyvos medžiotojų e, federacijos atstovai. Valstybės narės pačios nebus tos koordinavimo grupės narė, narės, bet mes vis dar e, rengiame tos darbo grupės gairės dirbame su projektų vystytojais. Iš principo ši grupė turėtų teik, būti konsultacinio pobūdžio ir e, nuspręsti, kurioms rūšims reikia konkrečių išsaugojimo planų, kad valstybės narės nerenktų jų izoliuotai. C prioritetas - investicijos. Noriu aptarti bendrus klausimus susijusius su investicijomis pavyzdžiui, pono Florence ir ponios Kadenbach klausimus dėl finansavimo ir kaip geriau tai aptarti veiksmų plane. Taip pat ponia Kabezon Rusų žavė klausimą dėl kompensacijų žemės savininkams. Taip pat noriu pakalbėti apie uh, E, kokias pamokas išmokome panaudodami fondų lėšas ir kokie reikalavimai bus e, taikomi ateityje. Pono Demesmeker klausimus ir dėl Natūra 2000 fondo lėšų. Taip pat pono Demesmeker klausimas. Kaip jau sakiau, įžangoje veiksmų plano tikslas užtikrinti direktyvos geresnį gyvendinimą trumpu laikotarpiu 17 2019 metais pagal dabartinės nuostatas, dabar, dabartinėje finansavimo programoje. Komisija nusprendė, kad kol kas nereikia nieko keisti, kad e, kai kuriuos klausimus varstysime vėliau. Mes suprantame, kad, trunka, kad stinga finansavimo ypač dėl to, kad netinkamai naudojamos skirt, skirtos lėšos. E, tai m, mm, yra kliūtis geresniam įgyvendinimo užtikrinimui ir ateinančiais metais pagal 9, 11, 10 veiksmus ir ten numatytose politikos rytise, BŽUP, taip pat jūrų e, politikos rytyje E, skatinsime geresnio panaudojimo priemonės, e, remiantis e, projektais orientuotais į rezultatus. Pavyzdžiui, sieksime, kad valstybės parengtų geresnius daugiamečius finansavimo planus Natura 2000 programai yra galimybė veiksm, imtis veiksmų ir per 2017, 2018 ir 2019 metus mes sukaupsime geriau, geresnės informacijos, rengdamėsi kitai finansavimo programai, kad įvertintume geriau valstybių narių poreikius. Kompensavimo žemės savininkams klausimas. Kompensacija numatyta jau dabar pagal dabartinės BŽUP taisyklės. Valstybės gali pasinaudoti šią galimybę. E, taip pat ir per kaimų E, kaimo vietovių plėtotės programas. Valstybės skatinamos visapusiškai veiksmingai išnaudoti e, finansavimą skirtą Natura 2000 teritorijoms. Mes norime aiškintis, kodėl e, tokia galimybė ne, nepanaudojama, nes ūkininkai dažnai sako, kad e, kompensacijų jiems nepakanka. Aiškinsime, kodėl valstybės ne, neišnaudoja visų finansavimo galimybių. Taip pat numatyta, numatyta spart, paspartinta procedūra, e, pritaikant Natura 2000 programas. Mes vertinsime e, dabartinius kriterijus ir aiškinsimės, kokiu, kokius naujus kriterijus reiktų patvirtinti, neužbėgant už akių diskusijoms dėl naujos daugiametės finansavimo programos. Tai buvo bendri klausimai apie prioritetus. Dabar klausimai pagal aštuntąjį veiksmą. Pone Aglera Garcija klausė, kaip užtikrinti, kad už, pasiektume sinergijos tarp es lėšų ir privataus sektoriaus. Ar ponas Demesmekar klausė, ar rengiamės e, parengti konkretesnius kriterijus dėl life finansavimo The Life programos finansavimo. Veiksmų plane aiškiai konstatuojame, kad šiandien egzistuoja novatoriškų priemonių, kaip užtikrinti e, e, privačių teritorijų išsaugojimą ir konservavimą. Tai vyksta ne tik Europoje, bet ir visur pasaulyje, ypač jungtinėse valstijose. Mes siekiame pas paraginti privatų sektorių investuoti į gam, gamtos teritorijų išsaugojimą, privačius žemės savininkus imtis veiksmų čia. Ir nemanome, kad e, iškyla rizika, jog netinkamai bus išnaudota sukūriama sinergija. kiti veiksmai, galimybė e, jų imtis iškyla tik tada, kai laikomasi Natūra 2000 tikslų ir LIFE reglamento tikslų. Todėl e, draugė su komisija, e, komisija ir EIB įvertina numatomą numatomo projekto finansavimą ir paskui komisija atsižvelgia į tai vertindama ar projektas tinkamas finansavimui. Jei investuotojai nori gauti finansavimą iš fondų, jie privalo e, laikytis reikalavimų dėl bioįvairovės ir kitų kriterijų. Norime užsitikrinti, kad NCFF būtų tinkamai naudojama. Toliau klausimai susijęs su BŽUP kaip komisija rengėsi vertinti BŽUP poveikį bioįvairoviai. Pono Florenco klausimas. Taip pat prašymas sutikti daugiau informacijos, kaip užtikrinti didesnę sinergiją su BŽUP. Pone Garcija klausė. Ir klausimas, ar veiksmų planas yra pakankamai plataus užmojo ir, atiti, ir atitinka BŽUP. Pono Garsgarbrandė apie tai klausė. BŽUP poveikis bioįvairoviai taip pat finansinių išteklių panaudojimas bio įvairovės ir Natura 2000 tikslams ir Natura 2000 priemonės panaudojimas e, žuvi, žuvininkystėje. Bus parengta šiam klausimui skirta apžvalga, jį pasirodys 2018 ir pagal devintojo tikslo, de, devinto veiksmo tikslus E, pagal dabartinėme finansavimo laikotarpyje Natūra 2000 skiriamos lėšos bus įvertintos, bus įvertinta, kaip jos panaudojamos. Kompensacijos. Visų pirma, kodėl mes apie tai kalbame? Aš apie tai jau anksčiau užsiminiau kompen, norime, kad kompensavimo priemonė būtų išnaudota, tačiau iškyla e, įtampos šaltinis, nes ūkininkai sako, kad e, kompensacijos nepakank, nepakanka. Turime dirbti su valstybėmis narėmis, kad išsiaiškintume, kodėl e, taip yra. Valstybės taip pat turėtų įvertinti e, dabartinių finansinių E, fondų panaudojimą, finansų panaudojimą, taip pat per ūkininkų konsultavimo e, projektus turėtų paremti ūkininkų mokymus šiais klausimais. BŽUP klausimas. Konstatuojame, kad buveinės ir, rū, ir rūšis toliau nyksta. E, Tai reiškia, kad reikia veiksmingesnės integracijos. Taip, trūksta, stinga lėšų, e, e, būtina siekti tolesnės integracijos. Ir kalbėdamas komisijos vardu, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija nori uždrausti pesticidų naudojimą ekologinio intereso teritorijose. Ir Agri komitetas atmetė tokį siūlymą nesenėme balsavime. Aš tikiuosi, kad plenarinėme sesijoje balsuojant tam bus pritarta. Kalbame, nes ekologinio interesų teritorijos skirtos bioįvairovės išsaugojimui, o ne gamybai. Ir tikiuosi, kad bus tiesiog uždraustas pesticidų naudojimas ekologinio intereso teritorijose. Tai būtų žingsnis integracijos link mūsų nuomonė. Vienuoliktas veiksmas Svarbiausi ekonomikiniai veikiai, pavyzdžiui, žvėjų organizacijos dalyvaus, svarstant šios klausimus, skiriant lėšas tvariam, tvariai žvėjybai, ekoturizmui. Pone Brijano uždavė klausimą apie tai. Žinoma, mes skatinsime E, žvėjų organizacijų dalyvavimą, kaip ir kitų interesų atstovų dar, e, e, organizacijų dalyvavimą saugomose jūrų teritorijose. Tai labai svarbu plėtojant žuvininkystės sektoriaus priemonės pagal bendrą žuvininkystės politiką ir Natūra 2000 teritorijose. Šiame veiksme nenumatyta skirti daugiau finansų tvariai žvejybai, bet pagal 11 veiksmą E, numatoma geres, numatomas geresnis finansų panaudojimas ir čia galime paskatinti geresnį jų išsisavinimą. Ekoturizmas ir tvari žvejyba yra laikomi svarbiam, svarbiais ekosistemos elementais. Dar vienas klausimas užduotas susijęs su dvyliktuoju veiksmu. Pono Dėmesmek ir klausimas dėl didesnio susietumo ir žaliosios infrastruktūros tobulinimo per kaimo vietovėms skirtas programas. Visų pirma, vienas veiksmas skirtas parengti Europos masto kriterijų, kurio pagrindų vertinama ekologiška infrastruktūra. Tam finansavimas tikriausiai galėtų būti skirtas kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Kalbant apie priemonės dabar taikomas e, e gerin, per kaimo vietovių plėtotės programas. Taip, tai galima spręsti tokiu būdu. Paskutinis prioritetas - geresni ryšiai ir apreptis. Kalbant apie šią temą, Noriu atsakyti ponios Brijano bendrą klausimą. Kaip parlamento nariai galėtų prisidėti skleidžiant informaciją apie siūlomus veiksmus, kad būtų pasiekta išsikeltų tikslų? Na, tai tikrai labai geras klausimas. Šis veiksmų planas skirtas mums visiems, Europos piliečiams, žinoma, ir parlamentui. Ir manome, kad galima suvaidinti vaidmenį skleidžiant informaciją apie naudą šių programų, e, skleidžiant pažangio, pažangę praktiką ir ypač kalbant apie būtinybę interesų grupių atstovams labiau sitraukti, ypač atriuomenį žemės naudotojus ir žemės savininkus. E, Natūros 2000 direktyva yra išversta į visas kalbas, yra parengta brošiūra visomis kalbomis. E, ir mes norime įtraukti interesų grupės atstovus ir komisija savo ruoštų norėtų įtraukti ir parlamento narius į šią veiklą. Ir ypač noriu akcentuoti veiksmus, kurie yra, nu, bus naudingi kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Jūs turėtumėte ten tai akcentuoti, nes jums kaip parlamento nariams tai bus svarbu dėl 13 veiksmo yra ponios Brijano klausimas apie tai, kaip mes geriau įtrauksime regionų komitetą, e, kaip pažvelgsime jo nuomonę, taip pat e, techninis bendradarbiavimas tarp regionų komiteto ir Europos komisijos. Na, visų pirma, noriu patikinti Jūs, kad veiksmų plane buvo atsižvelgta į regionų komiteto nuomonę. Tiksliau, pats komitetas e, dalyvavo rengiant tą nuomonę ir jis suvaidins savo vaidmenį gyvendinant tuos planus. Pirmą, šeštą, 13, 14 veiksmus komisija negali nurodyti, kokius išteklius komitetas turėtų skirti, bet esame tikri, kad regionų komitetas tikrai mus palaiko šiuo klausimu. Bendra techninė e, platforma skirta bendradarbiavimui aplinkos saugoje. Tai jau vyksta E, bet dirbsime toliau, renksime seminarus, konferencijas skirtus e, regionų ir vietos valdžiai, padedant ją įgyvendinti direktyvas. Apie tai kalbama septintoje veiksmų programoje, aplinkosaugos veiksmų programoje. Šiuos planus parengė regionų komitetas daugia su komisija, siekdami skatinti dialogą, informacijos telkimą, uh, ir, ir užtikrinti geresnį reglamentų įgyvendinimą vietos lygmenių. Ir žinoma, tai galios ir natūros direktyvoms. Pone Briano uždavė klausimą apie 14 veiksmą. Ar e, kultūros paveldo nejudami objektai e, čia aprepti ir ar piliečiai galės pasinaudoti e, galimybėmis susipažinti su 2018-aisiais. E, materialus ir nematerialus kultūros paveldas bei ekologinės sistemos e, yra susijusios Europos paveldo metais E, bus e, įvairiausių sprendimų, kuriuos priims parlamentas, komisija taryba ir komisija jau pradėjo darbą su nacionaliais koordinatoriais rengdamas tiems metams ir bus keletas finansavimo programų Creative Europe, pavyzdžiui, viena iš jų paskutinė skaidrė skirta ateities žingsniams. Na, tai tikrai plataus masto veiksmų programa, apimanti daugybę veikėjų, skirta dviem su pusiai metų. Kai kurie veiksmai jau įgyvendinami. E, Natura 2000 diena E, paskelbta gegužės 15-ąją, neseniai vyko konferencija, e, surinkta birželio 6-ąją, pirmininkaujant Maltai ir dalyvaujant regionų komitetui. Joje vicepirmininkas komisijos Timmermans kalbėjo apie veiksmų plano svarbą įgyvendinant natūrą. Veiksmų planą. Buvo užduota bendrų klausimų apie veiksmų planą ir jei uh, turiu laiko, pabandysiu juos atsakyti. Perskaitysiu klausimus, paskui juos atsakysiu. Ponas Poč uždavė klausimą, kodėl labiau neakcentuojami kai kurie e, biovarvės praradimo svarbus veiksniai - žemės ūkis, transportas. Na, visa žmogiška veikla atsiliepia gamtos ir bioįvairovės situacijai. Yra gairės skirtos, parengtos pagal sektorius E, kurio, kuriomis galima vadovautis priimant sprendimus. Tai energija, transpo, energetika, transportas. Ponas Pošas uždavė kitą klausimą dėl iniciatyvų, kurių pasigendame, apie tai klausė ir kiti nariai. Komisija e, nepamiršta, kad apdulkintojai vaidina labai svarbu vaidmenį gamtoje. E, jie atlieka labai svarbę paslaugą ekosistemoms ir jų skaičius mažėja. Tai susi... Čia galime kalbėti apie natūros direktyvas ir e, priemonės numatytos tokiems, tokiams rūšims apima paukščius, bites, pavyzdžiui, čikšnosparnius. E, atliekami moksliniai tyrimai ir komisija dar kartą imsis apdulkintojų klausimo, bet kitame kontekste, ne pagal veiksmų planą. Buvo klausimas ir apie tai, kodėl nėra transeuropinio e, objektų tinklo. Natūros projektų tinklo. Tai Žinoma, mes turime planus dėl Natura 2000 teritorijų susietumo, bet nenorime uh, užbėgti už akių tiems sprendimams, tiems aspektams, kurie bus aptarti du, kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Ir galima bus vėliau tuos klausimus, tuos veiksmus pristatyti, jei bus nuspręsta, kad transeuropinis tokių teritorijų tinklas turi būti sukurtas. Reikės E, išsiaiškinti, kaip Europos mastu plėtoti tokią ekologišką infrastruktūrą. Keletas narių uždavė klausimus apie bioįvairovės strategiją. Veiksmų planų siekiame prisidėti prie bioįvairovės tikslų pasiekimo, bet komisija supranta, kad vieno veiksmų plano nepakanka, kad pasiektume biovairovės tikslų. Reikia daug daugiau veiksmų, reikia neapsiriboti vien natūros direktyvomis. Taigi tai tik tai indėlis, o ne stebuklinga lasdelė, kuri viską išspręs. Klausimas, ar turime pakankamai politinės valios pasiekti biovairovės tikslų, ar bus daugiau prioritėtų šioje srityje. Na, Šis veiksmų planas apima 15 konkrečių veiksmų, iš viso yra dar papildomų veiksmų, jų yra apie 100. Jie visi pradedami 2017-aisiais turėtų būti įgyvendinti 2019-aisiais. Mes tikimės e, sparčios pažangos ir manome, kad šis veiksmų planas ir natūra direktyva yra puikus pagrindas e SBO įvairovės politikai. Manau, kad tai ne tik uh, paskata, tai, tai, tai, para, tai užtikrins geresnį įgyv, politikos įgyvendinimą. Visus planus parengė Polčiako komanda, dalyvavo komisijos nariai Timermansas ir Katainenas ir kelios komisijos tarnybos. Ir mes vertindami nesenus viso komisijos vicepirmininko pasisakymus, uh, kad komisija palaiko šios veiksmus ir kad taip tikimės, kad valstybės narės taip pat įsipareigos jiems. Ar veiksmų plane atsižvelgiama į valstybių narių e, specifinę situaciją ir kaip bus užtikrinta, kad valstybės narės ir atskiros interesų, e, grup, e, atskiria interesų grupės stovai dalyvaus. Mes rengsime dvišalius dialogus. Regionų komitetą pasitelkėme, kad būtų ir regionų ligmo atstovaujamas dėl kitų veiksmų E, situacijos įvertinimą atliko valstybės narės, draugė su pasitelkusios e, atsakingus veikėjus. Manome, kad veiksmų planas atspindi aktualią situaciją ir todėl dabar keliami klausimai, papildomas priemonės, manome, gali prisidėti prie, prie bendros veiksmų aprepties. Beveik baigiu uh, bet dar yra klausimų apie tai, kodėl nebuvo aprepti kai kurie veiksmai. Pavyzdžiui, ponas Gerbrandi klausė apie Belovežo saugomos gyrios, gyrios kla, situaciją. Kodėl ji neįtraukta? Na, Lenkijos valdžia atsiuntė atsakymą ir pagristą nuomonę dėl miškų kirtimo Belovežo girioje, Natura 2000 teritorijoje. Lenkijos valdžia visiškai atmetė komisijos teiginius, kad e, pa, pagri, pažeisti buveinių direktyvos kai kurie straipsniai. Mes manome, kad E, valdžia neketina užkirsti kelio miškų kirtimui toje saugomoje teritorijoje ir komisija turės visą informaciją, išnagrinės situaciją, imsimės kitų žingsnių. Kaip žinote, dabar svarstame galimybę kreiptis į teismą tuo klausimu. Dėl daugiamečių ganyklų Ar kaip valstybės paskiria nuolatinės ganiklas ir kaip pakeisti tų teritorijų statusą? Galima tai padaryti, jeigu um, teritorija yra priskirta nuolatinėms ganyklams, jų, jos statusą pakeisti galima tik tuo atveju, jei tų teritorijų aplinkos sauginė nauda, pavyzdžiui, kaip, angli, kaip CO2 gaudyklės pasiteisina. Uh, ir taip susijęs su žalinimo priemonėmis pagal BŽUP. Komisija tikisi, kad bus daugiau teritorijų paverčiama nuolatinėmis ganyklomis. Iš tikrųjų, Natura 2000, pagal, natura 2000 teritorijose beveik visos vietovės turėtų tapti nuolatinėmis ganyklomis. Yra vienas. Uh, e, veiksmas numatytas mūsų veiksmų plane. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus užduotus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Uh, was... Ačiū. Ačiū už šį pranešimą. Jo, manau, tikrai reikėjo, nes gavote 45 klausimus, kurios pateikė aplinkos komiteto nariai. Tikiuosi, kad kolegos gavo tinkamus atsakymus į savo klausimus, bet vis dėlto suteiksiu jiems žodį, kad jie galėtų pateikti papildomų klausimų arba sureaguoti, jeigu jie to nori. Ponas Florence, ponas Dorfman, po to ponia Katenpak. Prašau duoti ženklą, jeigu norite pateikti klausimų ponas Demesmaker, o antrame raunde suteiksiu žodį tiems nariams, kurie iš pradžių nepateikė klausimų komisijai. Dabar ponas Florens. Labai ačiū, ačiū komisijai. Ji tikrai dėjo daug pastangų. Tam, kad būtų padarytas tingiamas poveikis natūra tinklams. Tikrai e, daug pastangų įdėjote. Man kilo problema. Aš esu jūsų grandinėje pačioje pabaigoje, nes esu ūkininkas. Na, tikrai nelaikau nuoskaudas, bet e, mums e, tikrai e, kyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, kas yra gera aplinkos būklė arba išsaugojimo būklė. Prieš dešimt metų, daugiau kaip prieš dešimt metų buvo pateikta apibrieštis, kas tai yra. Ir mano šaliai, Austrijai, bet ir kitoms šalims tai buvo tikra katastrofa. Labai daug problemų iškilo dėl kormoranų. Buvo sakyta, kad su jais gali kovoti ir medžiotojai, ir žvėjai, bet gamtos apsaugos organizacijos nutarė kreiptis į teismą. Taigi, kas yra ta gera uh, išsaugoma būklė? Reikia labai aiškios apibriešties, kas tai yra. Ar tikrai uh, uh, Briuselis prisims atsakomybę dėl to, kad nemažai e, žvėjų organizacijų buvo patrauktos į teismą dėl to, kad žvėjai kovojo su kormoranais. Turime tikrai kažką daryti. Toliau dėl vilkų. Ūkininkai Švedijoje irgi kelia klausimus, kokia yra e, vilkų išsaugojimo padėtis. Na, o, pažiūrėjau, vyriausybė pateikė savo faktus, komisija tos faktus paneigė, sako, kad reikia imtis naujų priemonių, kyla konfliktas tarp vyriausybės ir Europos komisijos, bet koks rezultatas? Vilkai Švedijos. Uh, ganyklose tiesiog siaučia, užpuldinėja galvijus. Sakoma, kad padėtis nėra dramatiška, bet e, tikrai ūkininkams tai kelia daug problemų. Žmonės labai nepatenkinti ir tikrai prašyčiau kažką daryti. Yra e, būtina aiškiai apibriežti, uh, kokia yra ta gera e, išsaugojimo būklė, pavyzdžiui, vilkų atveju, nes yra ir įvairių organizacijų, pavyzdžiui, iš Rytų Europos, kurie, e, kurios sako, kad reikia įskaičiuoti ir Rytų Europoje esančius vilkus. Aišku, aš nesitikiu, kad jūs padarysite viską, ko prašo ūkininkai, Tačiau reikia suprasti, kad kai kuriuose šalise padėtis geresnė, kitur prastesnė. Aš dėl padėties Austrijoje negaliu labai skūstis. Bet nepamirškime kompensacijų ūkininkams. Prarastas e, gyvūnas e, dažnai yra vertingesnis negu kad užžygauta kompensacija. Turime pagalvoti ir apie prevencinės priemonės, kaip galima būtų padėti ūkininkams. Tai tokios būtų mano pačios svarbiausios pastabos. Gerbiama komisija, šiandien nekarto nepaminėjote, kad ūkininkams turi būti užtikrintos ir pajamos. Tai, ką jūs siūlote, na, aš iš, aš iš esmės to nekritikuoju, bet jūsų priemonės turėtų būti įgyvendinamos ir žemės ūkės rytyje. Ūkininkas turi turėti pinigų kišenėje. Bet dabar e, treji metai išėlės pienas kainuoja mažiau negu kad mineralinis vanduo. Kaip ūkininkų išgyventi? Kad ir kokios programos būtų įgyvendinamos, mes turime nepamiršti ūkininkų ir turime už ūkininkus kovoti. Aš esu jūsų pusėje. Uh, Ačiū, ponui Florence, dabar ponas Dorfman. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegos Florence mintį. Kalbant apie buveinių direktyvą, tai popierį yra numatytas lankstumas dėl saugomų rušių kategorijų, bet praktikoje tos taisyklės nelabai galioja. Ponas Florens pateikė kormoranų ir vilkų pavyzdžius. Ir iš tikrųjų tai yra tokios e, gyvūnų rūšis, e, kuriams e, daugelį Europos kampelių grėsia išnykimas. Ir e, tikrai reikia europinių veiksmų, bet neturime prasilenkti su tikslu. Reikia numatyti tam tikrą lankstumą. Taip galima nustatyti galbūt gerą rušies išsaugojimo būklę, bet turime pagalvoti apie tai, kiek per pastaruosius metus uh, kiek rušių per pastarosius metus e, įgavo kitą statusą negu kad anksčiau. Nulis ko gero. Dabar dėl vilkų. Prieš porą dienų e, vyko renginys regionų komitete ir e, girdėjau tos pačius melus iš komisijos pusės buvo kalbėta apie taikų sambuvi tarp ūkininkų ir vilkų. Viskas skambėjo labai uh, E, gražiai, bet tas taikus sambuvis yra lygiai toks pat kaip taikus sambuvis tarp žmogaus ir pelės mieste. Yra ir pavyzdžių Vokietijoje apie vilkus. Jeigu būtų neįsikišta, o beje daugelio šalių tai yra neįmanoma, tai per tris metus e, vilkų populiacija padvigubėja. Ir aišku, tai keičia pusiausvyrą gamtoje ir tokie vilkai tuomet pradeda pulti avis, oškas. Taigi, aš beje kalbu apie e, savo regioną, jis yra labai kalnuotas, e, ten yra auginami, auginamos ir avis, ir oškos jos e, ganosi aukštai kalnuose ir labai sunku jas apsaugoti nuo vilkų, reikėtų tarsi pasirinkti, ką saugoti, ar vilkus, ar kitus gyvūnus dėl bio įvairovės. Šiuo metu Italijoje yra tūkstančiai vilkų ir e, yra daroma prielaida, kad trečdalis arba net pusė tų vilkų jau yra susikryžminę su šunimis. Taigi tai yra negrina veislių vilkų populiacija ir sunku numatyti, kaip viskas klostysis toliau. Italijoje per porą metų labai e, e, e, išaugo su vilkai susikryžminusių šunų skaičius. Vilkai ir šunys tarpusavėje kryžminasi labai lengvai, labai paprastai. E, tai mes turime e, pradėti pros, e, protingai galvoti, kokios e, priemonės būtų išmintingos, kaip užtikrinti taikų sambuvį tarp ūkininkų, taip pat ir ūkininkų iš kalnuotų vietovių ir laukinių gyvūnų, kaip užtikrinti bio įvairovę. kalbant apie ūkininkavimą kalnuotose vietovėse, jų gali atsitikti taip, kad jis išnyks. Ir dėl to galbūt padaugės vienu vilku, bet išnyks ir nemažai kitų rūšių. Ačiū. Pane Kadenbach, labai ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti už prezentaciją ir už tai, kad taip išsamei atsakėte į mūsų klausimus. Tikrai buvo labai malonu jūsų klausytis, labai gera prezentacijos struktūra. Jūs e, paaiškinote, kodėl į kai kurios mūsų pasiūlymus dar nebuvo atsižvelgta. Na, gal nesu viskuo sutinku. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė kiti kolegos. Vėlgi, ne viskam galiu pritarti. Mes jau daug diskutavome e, su žvėjais apie gamtos apsaugą. Ne viskas susiję vien tik tai su ekonominiais klausimais. Turime uh, pagalvoti ir apie tai, kiek yra žmonėms primtinos Natūra 2000 vietovės. Ir ūkininkai, ir medžiotojai e, turi daug lobistų, jie veikia ir žiniasklaidoje. Bet antra vertus, e, mes turime pasirūpinti ir Natūra 2000 tinklais. Ir matome, kad kila tam tikrų e, konfliktų. Ir dažnai e, konfliktos yra naudojami argumentai nepagristi mokslininkų duomenimis. Europos komisija galbūt padėti galėtų pagerinti. Dabar panašu, kad buvo rasti tik tais pusėtiniai sprendimai. Mes galime tai vadinti spragomis arba e, lankščiomis nuostatomis arba lankščia nuostatų interpretacija. Na, bet dėl to, kai kurios priemonės vienose regionuose taikomos, kitose ne. Tai aš norėčiau paprašyti labai gerai pasverti visų interesus ir sukurti aiškias taisyklės, kurių reikėtų griežtai laikytis ir kurių nebūtų įmanoma apeiti. Thank you very much, Mr. Demesmaker. Ačiū dabar ponas Demesmaker. Ačiū. Ir aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijai už labai išsamų pranešimą, išsamius atsakymus į klausimus. Akivaizdu, kad jūs tikrai stengiatės atsakyti į mūsų klausimus Na, aš dar turiu keletą klausimų, bet visų pirma pasakysiu, kad mes tikrai su šiuo veiksmų planu siejame didelius lūkesčius, ypač tikimės geresnių gairių dėl Natura 2000 ir įgyvendinimo, realaus įgyvendinimo. Taigi veiksmų planas yra žingsnis pirmin. Tačiau galiausiai e, svarbiausias dalykas bus, ar mums pavyks įgyvendinti iki 2020 metų numatytus biologinės įvairovės tikslus. Ir čia komisija sako, kad reikės daugiau veiksmų, vien dabar numatytų veiksmų nepakaks. Todėl man ne iki galo aišku, kaip komisija ketina skatinti ir remti tolesnius veiksmus, taip pat kas numatyta po 2020 metų. Bio įvairovė, biologinė įvairovė jau savaime yra toks dalykas, kuriam reikia ilgalaikių veiksmų ir strategijos. O čia mes esame finansinės sistemos pinklėse ir iš tikrųjų mes dirbame vadovaudomėsi trumpesnė perspektyva. Tai yra trūkumas nepaisant to, manau, kad mums reikėtų galvoti apie savo viziją, galvoti, e, kaip parengti ilgalaikę strategiją. Čia ypač turiu galvoje kai kurios veiksmus, kuriuos akcentavau savo pranešime. Tai yra ekologiška infrastruktūra, DNG tinklas. bet nemanau, kad dėl šių dalykų yra pateiktas koks nors konkretus pasiūlymas. Pakartosiu, mus šiek tiek riboja e, vadovavimasis trumpalaikė perspektyva. Vis dėlto, manau, turėtume geriau pasirenkti. Turėtume pasistengti pereiti prie ekologiškesnės infrastruktūros, E, kuri būtų geriau susijęta tarpusavyje. Ta pati galiu pasakyti apie apdulkintojus. Na, labai svarbu spręsti šį klausimą ir jį spręsti holistiškai. Čia mums taip pat reikia nuoseklesnių veiksmų, nuoseklesnės vizijos ir geriau įsivaizduoti, kas vyks ilguoju laikotarpiu. Todėl noriu paraginti komisiją tęsti darbą šioje srityje. Ačiū. Dabar ponas Flanagan. Ačiū. Kalbėjote apie vieną konkrečią sritį ir mano nuomonė tai yra pati svarbiausia sritis, kalbant apie paukščių ir buveinių direktyvą ir jos įgyvendinimą. Tai yra komunikacija. Aš visiškai pritariu išsaugojimui, Tai yra svarbiausias dalykas, nuo to priklauso mūsų ateitis. Tačiau jeigu iš anksto nebus konsultuojamasi su žmonėmis, viskas gali paklyp, pakrypti visai ne tą linkme. Ir pavyzdžiui, kalbant apie paukščius ir buveinės, Airijoje konsultacijų nebuvo. Iš tikrųjų, mes greitai paskyrėme vietovės, tai padarėme kaip galima greičiau, nepasigilinę į detalės, į kurias reikėjo pasigilinti ir buvo kalbama apie komunikaciją, bet įsivaizduokite situaciją. Jūsų plotas yra paskirtas, bet jam suteiktas kitoks pavadinimas. Jis, e, tas, tas plotas, ta vietovė pradedame vadinti kitų vardų nei tas, kuris buvo žinomas e, šimtus metų. Na, pavyzdžiui, aš e, kasu kūrą iš durpino kliun durpyno. Ir staiga pasakoma žmonėms, kad jie nebegali imtis kažkokių veiksmų kažkokioje vietovėje. Taigi pirmas dalykas, kurį čia reikėtų žinoti, tai žinoti tos vietovės tikslų pavadinimą. Ir taip buvo įvairiose vietovėse. Pavyzdžiui, vienas Kita situacija. Vienas žmogus šimtus metų pjovė žovę kliuntin durpinę, taip jis darė 17 metų, bet pirmą kartą apie direktyvą jis sužinojo, kai vietos policininkas jam pasakė, kad jeigu jis ir toliau ten pjaus žolę, jis gali būti suimtas ir jam gali grėsti laisvės atimimas iki trejų metų ir pusės milijono eurų bauda. Taigi grįžtų prie komunikavimo. Manau, kad buvo kilę komunikacijos problemų. Taigi, kokia yra komunikacijos problema Europos komisijoje ir Europos Sąjungoje? Na, mm, gal e, būtų galima sakyti, kad tai yra Briuselio e, problema, bet ir tai bandė daryti mūsų vietos vyriausybė, tačiau iš tikrųjų vyriausybė nerengė konsultacijų, iš tikrųjų Na, konsultacijas būtų galima palyginti su e, šaudimo iš lanko varžybomis. Iššauni strėlę ir tada aplink ją e, apibrėži tikslą. Taigi, iš tikrųjų, nebuvo komunikuojama, nekomunikavo regionės ir vietos valdžios institucijos. Tiesiog e, buvo sakoma, kad viena vietovė yra skurdesnė nei kitos, tačiau komunikacija turėtų vykti ne taip. Taigi svarbiausia yra Europos parlamento dalyvavimas. Ir tačiau dėje komunikacija vyksta ir konsultacijos vyksta tuo metu, kai mes esame Strasbūrė arba dirbame čia komitetuose. Taigi komunikacija turi vykti ir aš pritariau priemonėms, tačiau tuo pačiu metu, kadangi trūko komunikacijos, aš E, tame durpinė susitikau su žmonėmis, kurie šimtus metų iš ten ėmė kūrą, bet kadangi su jais nebuvo konsultuojamas, su jais nebuvo kalbamas ir nebuvo e, informacijos, galiausiai turėjo įsikišti policija, ginkluota policija. Mūsų policininkai paprastai nesinešioja ginklų, tačiau tą dieną jiems teko apsiginkluoti, nes kilo konfliktas. Na, E, vienam žmogui, e, kuris e, keletą dešimtmečių eidavo į tą durpyną, jam buvo pasakyta, kad jis nebegali eiti tuo keliu, taigi jį teko nešti. Taigi matote, kas vyko. Ir tas pats, iš tikrųjų, jeigu bandai ką nors E, prievartą maitinti, tai viskas grįžtau. Taigi šioje situacijoje buvo tas pats. Na, aš esu vegetaras, aš tikrai vertinu florą ir fauną. Ir aš nesu aplinkosaugos vandalistas, tačiau žinau, kas vyksta mano vietovėje ir reikia įsiklausyti į siunčiamus signalus. Na, mes kalbame apie E, nykstančias rūšis, sakoma, kad reikia rūpintis nykstančiomis rūšimis, aš tam pritariu, tačiau yra ir kita nykstanti rūšis, tai yra žmonėje, kurios atstovas aš esu. Aš su... Ir čia aš nieko neperdedu ir nekalbu skambiai žodžiais, tai yra faktas. Airijoje mes turime e, gamtos apsaugos draugiją, iš tikrųjų dabar e, ją galima pavadinti, jos šūkis galėtų būti jokių žmonių į vakarus nuo Šenono. Taigi, šiuo atveju komunikacija nevyko, tai yra šios politikos e, žlugimas. Ir aš nesakau, kad reiktų mažiau dėmesio skirti aplinkai. Aš prašau, kad skirtume jam, jai tiek pat dėmesio, tačiau raginu atsižvelgti ir į žmonių socialinius poreikius. Pavyzdžiui, prieš daugelį metų buvo susiklošiusi padėtis, kai e, ūkininkams buvo pasakyta patraukti savo gyv, gyvulius nuo iš tam tikros vietovės. Bet vėliau paaiškėjo, kad kadangi būtent žmonės tvarkė tą vietovę šimtus metų, ten augo tam tikri augaliai ir, augalai ir vėliau reikėjo gražinti gyvulius į tą vietovę. Toliau kitas dalykas - žuvininkystė. Manau, kad čia reikėtų horizontalios programos, bendros žemės ūkio politikos ir MFSD. Daugelis tų vietovių yra paskirtos saugojimo vietomis pagal MFSD e, reikia atsižvelgti ir į kitas programas. Taigi galiausiai svarbiausias dalykas yra komunikacija. Ir tai, kad aplinkosaugininkas yra toks. Tai yra bloga etiketė, tai yra tikrai negeras dalykas. Aš pakartosiu, pritariu paukščių ir buveinių direktyvai, tačiau reikia kalbėti su žmonėmis, reikia atsižvelgti į jų poreikius, nes jie taip pat uh, yra pažeidžiami ir, pavyzdžiui, mano gyvenamoje vietovėje žmonės tapo nykstančia rušimi ir kai jie visai išnyks, kas tvarkys žemę, ar, tvar, ar e, parkų, nacionalinių parkų, e, urėdai važinėdami džipais tai darys, ne, to nebus. Taigi, pagrindinis sėkmės receptas čia yra patraukti mūsų į jūsų pusę. Ačiū ponui Flanagan. Pone Aukin. Ačiū komisijai už išsamų darbą, užsamius atsakymus į klausimus, tačiau problema ta, kad apskritai viskas nėra vertinama pakankamai rimtai. Iš tikrųjų, lėšos, kurios gali būti naudojamos Natura 2000 ir biologinės įvairovės programoms, nėra panaudojami. Dėl to, apgail... Dėl to yra apgailestaujama, bet daugiau nieko nesijimama. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija iškėlė tos klausimus, pavyzdžiui, minėjo Lenkiją ir Belovežo gir... girę. Bet iš esmės mes čia kalbame e, apie E, tokį vertinimą po fakto. Iš tikrųjų daug, kas Europoje yra sunaikinta, nėra laikomas ES teisės aktų. Manau, kad mes galėtume čia imtis dviejų dalykų. Visų pirma, tinkamas e, teisės aktų laikymasis ir antra, komisijos įsikišimas, kai teisės aktai pažeidžiami. Ir taip pat reikia ir tinkamo finansavimo. O Čia reikia panaudoti ir BŽUP lėšas, kurių yra tikrai daug. Reikia tas lėšas numatyti konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, pasakyti, kad jos turi būti naudojamos biologiniai įvairoviai, gamtai ir apskritai įvairoviai užtikrinti. Vien pastaraisiais metais e, žemės ūkio vietovėse labai sumažėjo paukščių Ir tai yra požymis, rodantis, kad ne viskas yra gerai. Aš tikrai norėčiau, kad mano vaikai arba mano anūkai žinotų, kas yra lakštingalos. Tai anksčiau buvo labai paplitę paukščiai, tačiau dabar e, jų praktiškai nebelikė. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad biologinė įvairovė yra labai svarbi klimato įvairovė dalis. Mums reikia užtikrinti gamtos įvairovę, kovojant su klimato kaita. Tai nėra kažkoks prabangos dalykas. Neturime diskutuoti, ar mums reikia vilkų ar ne. Tai skamba gana keistai, nes anksčiau tiesiog buvo savame suprantamas dalykas, kad gamta egzistuoja. Dabar rūšys, rūšys nyksta, nyksta ir mokama už tai, kad jos būtų išsaugotos. Aš manau, kad reikia žvelgti į visus ekonominius argumentus, klimato kaitos argumentus ir kitus dalykus. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija iškėlė šios klausimus, tikrai dabar dirbama geriau nei ankstesniais metais. Tačiau manau, kad reikėtų šiek tiek griežtesnės pozicijos, kalbant apie finansavimą ir teisės aktų laikymasi, o čia įvairių priemonių turi komisija. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Prašom, ponas Hoisling. Ja, dank. Um... Labai ačiū. Pono Dorfman salėje nebėra, bet aš norėčiau padiskutuoti apie vilkus. Šis klausimas tarsi supriešinamas su Natura 2000 programa. Dabar yra tokių rūšių, kurios e, dauginasi sparčiau negu kad prieš keletą metų. Viena iš tų rūšių yra vilkai. o taip pat ir gandrai. Bet mes nepagalvojame apie kitą medalio pusę. Labai mažėja bio įvairovė tose vietovėse, kur vyksta ūkininkavimas. Mano regione per 30 metų kai kurių rušių atstovų skaičius sumažėjo net 95 procentais. Pavyzdžiui, elnių sumažėjo, bet mes kažkaip tai vis dažniausiai kalbame vien tik tais apie vilkus. Taigi, Mes dabar kalbame apie tai, kad ūkininkai turėtų 5 procentus, kad žemės ūkija e, 5 procentus plotų reikėtų apsaugoti, ten nenaudoti cheminių e, medžiagų. Tai būtų ekologiniai plotai. Aš tikiuosi, kad mes diskutuosime ne vien tik tais apie Natūra 2000 regionus, bet ir apskritai apie žemės ūkio politiką, nes joje kyla esminių problemų ir jos yra didesnės negu kad problemos tose e, sritise, Natūra 2000 sritise, apie kurias dabar ir kalbame. Um... Ačiū. Jeigu niekas daugiau neno, neprašo žodžio, vėl suteiksiu žodį ponui Darosa, kad jis baigtų diskusijas. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems parlamento nariams už klausimus ir pastabas. Visų pirma, pasakysiu, kad niekas nepasisako prieš e, veiksmų planą. Mm, man atrodo, kad tas planas sutiktas gana palankiai mm, nors gal yra tam tikrų trūkumai, kuriuos atsižvelgsime. Visų pirma, ponui Florence noriu pasakyti. Mes tikrai atsižvelgėme į ūkininkų padėtį, žinome, kokioje sunkioje padėtyje jie yra, jie yra kai kuriais požiūriais, pavyzdžiui, dėl pieno kainų, bet pieno kainos niekaip nėra susijusios su Natura 2000. Mūsų nuomonė Natura 2000 e, gali būti suvokiama kaip dar papildoma našta. Jūs, pavyzdžiui, minėjote kai kurias probleminės rūšis, sakėte, minėjote kormoranus, bet tą patį galima pasakyti ir apie e, bebrus, ir apie ūdras. Jeigu šios rūšis sukelia kokiu nors nelaimiu, tai reikia galvoti, ką galvoti. Bet apskritai, manau, ir kormoranai, ir kormoranams, ir bebrams yra suteiktas teigiamas išsaugojimo statusas ir galima imtis priemonių, pavyzdžiui, žvėjams apsaugoti. Bet kuriuo atveju mums reikia aiškumo ir susitarti, kaip e, spręsti klausimus. Kai kuriais atvejais kai, kai kurios rūšis nėra išskiriamos kaip e, rūšis, kurioms reikia apsaugos. Kai kur e, taikoma gera praktika, kai kur praktika yra tikrai bloga. Vis dėlto paminėsiu vieną dalyką, e, kaip blogos praktikos pavyzdį. Tai yra, kad viskas yra Briuselio kaltė. Na, aš suprantu, kad komisija daro klaidų, yra teisės aktų trūkumų, tačiau uh, E, dažnai e, išimčių taikymas iš tikrųjų yra ir gyvendinimo e, vykdymas iš tikrųjų yra nacionalinis dalykas. Na, girdėjau pastabu apie Švedijos vilkus ir jų teigiamą išsaugojimo statusą, bet nepakanka vien kalbėti apie pažeidžiamas rūšis. Reikia galvoti ir apie genetinį atsparumą. Pavyzdžiui, Švedijoje yra e, genetinio susikryžminimo problemų ir mes čia kalbame su e, vietos institucijomis. Ponas Florence kalbėjo apie tai, kad turi būti užtikrintos tvarios pajamos ūkininkams, tačiau reikia galvoti ir apie tinkamą kompensavimą dėl praradimų prarastų pajamų gyventinant Natūra 2000. Na, mes suprantame, kad e, taip, ūkininkams reikia išgyventi ir būtent jie rūpinasi žemę. Toliau lankstumas ant popieriaus, popierinis lankstumas. Būtent tam ir reikia veiksmų plano ir gairių. Taip, mes esame parengę dokumentą, kuris atitinka direktyvų principus. Jeigu paskaitytumėte tą dokumentą, pamatytumėte, kad jis yra gana lankstus. Ir žinoma, buvo atvejų, vieną tokių minėjo ponas Flanagan, kai jokio lankstumo nebuvo ir buvo taikoma bloga praktika, tačiau yra ir geros praktikos pavyzdžių. Toliau vilkai ir jų santykis su žmonėmis, ar kaip arba žiūrkių santykius su žmonėmis. Ne, vis dėlto į vilkus yra žiūroma, kit, žiūrima kitaip nei į žiūrkės. Kai kas žavisi vilkais, tačiau kiti nesupranta, kokių sunkumų vilkai gali sukelti kaimo bendruomenėms. Bet reikia ieškoti sprendimo būdų. Europoje buvo geros praktikos pavyzdžių, kaip užtikrinti reikiamą pusiausvyrą. Ir žinoma, čia neturi nukentėti ūkininkai ir jų galvijai. Tačiau, e, kalbant apie pusiausvyrą, vilkai atlieka tam tikrą ekologinį vaidmenį, ekologinę funkciją. Jeigu neliks vilkų, neliks kitų rūšių, reikia galvoti apie ciklus ir apie visą ekosistemą. Neturiu informacijos apie vilkų susikryžminimą, na, yra tam tikrų pavyzdžių, kai e, vilkai susikryžmina su šunėmis, bet nemanau, kad ši rūšis pasikeis. Toliau apdulkintojai apie juos klausė ponas Kanerbak ir, ponė Kanerbak ir ponas Demismakė. Mes bendradarbiaujame su e, Santė ir Agri generaliniais direktoratais spręsdami šį klausimą. Jis yra tikrai labai svarbus. Taip pat ponia Kadenbach klausė apie regioninius skirtumus. Na, mes to ir siekiame. Mes žinome keletą atvejų, kai nuostatos buvo taikomos gerai ir atvejų, kai jos buvo taikomos blogai. Ir mes bandome pasinaudoti geriausios praktikos pavyzdžiais ir teikiame ne tik gairias, bet ir plėtojame dvišalį dialogą. Ir Džiaugiuosi, kad jūs siejate didelius lūkesčius su gairėmis, apie tai kalbėjo ponas Demesmaker. Ir tikrai sutinku, kad nepakanka tai paskelbti anglų kalbą mūsų svetainėje. Mes turime tai turėti visomis kalbomis ir turime dirbti su nacionalinėmis institucijomis ir skleisti šias gairias. Toliau ES biolog, biologinės įvairovės tikslai iki 2020 metų. Mes čia dar nesame pakankamai pasistumėję. Veiksmų planas turėtų mums padėti, bet norėčiau čia paminėti du dalykus. E, infrastruktūros ekologiškumo skatinimas yra vienas dalykas, jis peržengia Natura 2000 ribas. Kitas dalykas - gairės, kaip atsižvelgti į ekosistemų paslaugas. Visose projektuose į tai atsižvelgiama, kai kurios šalis, valstybės narės į tai atsižvelgia savo nacionalinėse teisės aktuose. Ir čia reikia didelių pokyčių visuomenėje. Toliau laikotarpis po 2020 metų. Tai svarbu visam pasauliui. Pasaulinėje strategijoje yra keletas tikslų, reikia stengtis jų siekti, turbūt visų jų neįgyvendinsime, bet manau, kad jau dabar turėtume pradėti galvoti, kaip numatyti pasaulinę biologinės įvairovės strategiją po 2020 metų, užuot kartojus tam tikrus tikslus. Pone Flanaganai, jūsų stiprus pavyzdys, tikrai yra puikus pavyzdys to, kaip neturėtų elgtis, kaip ne, nereikėtų elgtis. Iš tikrųjų reikia galvoti apie ūkininkus, žemės naudotojus. Na, dažnai kalbant apie Natūrą 2000 vadovaujamasi nuostata, kad nieko nebegalima daryti dėl apribojimų. Tai yra bloga komunikacija, tai palieka daug randų ir sukelia didelį nepasitikėjimą. Ir tikrai matau, kad daugelie šalių to nepasitikėjimo padaugėjo. Ir Bet kai buvo paskirti vietos ambasadoriai bendrauti su vietos gyventojais, viskas smarkiai pasikeitė. Na, žinoma, turės galioti tam tikrie apribojimai, jeigu mes norime, kad situacija pasikeistų, tačiau daug ką keičia bendravimas. Mes turime bendrauti su žmonėmis. Žinoma, komisija negali vykti į kiekvieną vietos bendrovę, bendruomenę. Bet mums reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Taip pat reikia bendradarbiauti su regionų komitetu ir su jumis, kad prasidėtų uh, tikras dialogas, kuris padėtų pradėti kurti pasitikėjimą. Manau, kad mes turime ieškoti persitingiančių bendradarbiavimo sričių, mm, kur dirba aplinkosaugininkai ir ūkininkai. Ir tikrai ne visur buvo nesėkmių, buvo ir sėkmingų pavyzdžių. Toliau ponė Auken kalbėjo apie finansavimą ir lėšų panaudojimo numatymą BŽUP. Tai jau yra daroma ir, žinoma, apie tai reikėtų kalbėti ir busimoje BŽUP. Ir klimato kaita, ekosistemų paslaugos taip pat yra svarbus dalykai. Ponui Hoisling pasakysiu štai ką. Jūs esate teisus, sakydamas, kad mes turėtume galvoti ne tik apie tas rūšis, kurių daugėja, daug rūšių vis dar nyksta. Ir iš tikrųjų e, viskas vyksta labai palaipsniui, pokyčiai yra labai nedideli ir kartais nepastebimi. Natura 2000 neišspręs visų problemų, tai yra tik tam tikras e, buferis, e, jis turi padėti sumažinti riziką. Ir galiausiai noriu padėkoti Jums už tai, kad teigiamai pasisakėte apie pesticidų naudojimo draudimą ekologinės reikšmės, ekologinės svarbos vietovėse. Tikrai būtų nelogiška leisti ten naudoti pesticidus. Ačiū už diskusijas. Kolegos, kitų darbo tvarkės klausimų nebėra. Laiko kaip ir turime, bet ar turėsime galimybių tai aptarti? Su kaltę tai privačiai aptarti. Ponu Derosą. Uh, I'm, I'm not uh, getting that. Anyway, so uh, our next meetings is going to be... Kitas mūsų posėdis vyks kitą savaitę Strasbūre. O įpras, e, nepaprastasis posėdis, o įprastinis mūsų posėdis vyks Strasbūre 27, 20, 21, 22 birželio dienomis.